Okay, everybody, if you could take your seats, we will. Prašau visų susėsti į savo vietas. Pradėsime darbą ir į tą laiką paprašysiu patvirtinti darbo tvarkę. Aš siūlau pirmininkės kelbimus atidėti iki rytojaus kad šiandien nenaudotumėm to laiko, kai jau yra atvykęs ACB pirmininkas, tai su tokiu pakeitimu ar patvirtintume darbo tvarkę? nematau prieštaraujančiųjų. Turime daug ankstesnių posėdžių protokolų, kuriuos reikia patvirtinti. Aš juos iš darbo tvarkės nuskaitysiu. Turiu pasakyti, kad žinau, kad nemažai komiteto posėdžių protokolų projektai yra tik tai anglų kalba pateikti jūsų aplankose, kadangi tai yra paskutinis šių metų mūsų posėdis, manau svarbu yra pasakyti, kad mes įtraukėme visus dar nepatvirtintus protokolus į savo darbo atvarkę, kiek įmanoma daugiau 2012 metų posėdžių, kad būtų protokolo patvirtinta. Tik tai nariams pranešiu, kad kitos kalbinės varia, versijos um, bus pateiktos komiteto dar, interneto svetainė antimiausiomis dėl dienomis, bet aišku, pridėtinė vertė jau kitokia. Ir dabar noriu paprašyti, kad jūs patvirtintumėt Liepos 2, rugsėjo 10, rugsėjo 24, rugsėjo 26, spalio 10, spalio 15, spalio 22, lapkričio 12 ir lapkričio 15 bei lapkričio 19 posėdžių protokolus. Aš taip suprantu, kad žinoma, jie buvo jau išplatinti, prieštaraujančių nematau, taigi puiku, galime pirmininkės pranešimus dabar praleisti, nes rytoj jie bus. Ir dar kartą labai džiaugiuosi galimybę pasveikinti Mario Dragį atvykus į mūsų komiteto posėdį. Jis dažnai lankosi mūsų posėdžiuose iš pradžių Dešimt minučių bus skirta jo įžangos žodžiui, po to bus klausimų atsakymų dalis. Mes laikysimės naujo formato, kaip kad darome, tai yra penkios minutės yra skirtos kiekvienam klausimui ir atsakymui. Tai reiškia, jeigu jūsų klausimas um, bus neilgas ir dar iš tų penkių minučių uh, termino dar yra likę kažkiek tai laiko, tai bus per tą laiką pateiktas jums atsakymas. Aišku, kad uh, Mm, jeigu dar lieka laiko, tai reikėtų, e, jeigu jūs dar kažką tai norite pasakyti, apsiriboti trumpų pareiškimų, bet neduoti nuo klausimą, kadangi reikia sutilpti penkias minutės iš viso kiekvienam nariui. Taigi, e, pokalbis pinigų klausimais Europos Centrinio banko pirmininko, pirmininku Mario Dragi. Ir pažiūrėkime, ar galėtumėm dar išgauti daugiau informacijos iš jūsų. Man atrodo, toks mūsų, mūsų tikslas. Ir iš karto, Marijo, suteikiu Jums žodį 10 minučių. Ačiū pirmininkai, gerbėjimi ekonomikos ir monetarinių reikalų komiteto nariai. Man didelis e, malonumas būti vėl čia parlamente, jūsų komitete, kad galėtumėm šiais metais, 2012 metais, paskutinį kartą pasikeisti nuomonėmis. Šie metai nebuvo lengvi. Tai buvo metai, kuomet ryšiai siejantis eurozonos valstybės narės buvo tikrinami, išband, patyrė išbandymus. Taip pat tai buvo metai, kuomet um, buvo formuluojama ekonominės ir monetarnės sąjungos e, ilgi, ilgesnio laikotarpio vizija. Ir tai buvo taip pat metai, kuomet ši vizija pradėta įgyvendinti veiksmais taip pat ir įgyvendinant esminės Europos valdysenos reformas. Šios metus baigėme su pozityvia gaida, tai yra ilgesnio laikotarpio vizija vėl atgaivinta, vėl pradedama įgyvendinti ir, ir iš vyriausybių, iš Europos institucijų imtasi aktyvių žingsnių, kad būtų tikra Ekonominių pinigų sąjunga sukurta ir visai neseniai taip pat buvo susitarta ekofinė sukurti bendrą priežiūros mechanizmą SSM. Noriu pasveikinti jūsų komitetą su tuo, kad buvo e, sparčiai patvirtinta jo pozicija dėl SSM ir taip pat plačių užmo europinio požiūrio. Tai aiškiai parodo, kad Europos institucijos ryštingai nusiteikusios veikti, daryti tai laiku ryštingai, kad užbaigtų uh, ekonominė ir pinigų sąjunga. Tai ir taip pat aiškiai parodė, kad Eurozonos valstybės narės yra pasirengusios susitarti dėl to, kad didelė dalis suverenumo būtų pasidaryta, kuomet to reikalauja aplinkybės. Šie sustarimai ženklina esminį kokybinį žingsnį link stabilios ekonominės pinigų sąjungos. SSM sukūrimas turėtų būti esminės lūžio taškas um, mums siekiant įveikti šio laikotarpio iššūkius. SSM padės atkurti uh, Um, pasitikėjimą bankystės sektorių visoje eurozonoje. Taip pat leis atgaivinti skolinimąsi tarp bankų bei uh, pinigų srautus per sieną. Tai duos apčiuopamos naudos realiai ekonomikai. Be to, uh, greta galimo tiesioginio rekapitalizav... bankų rekapitalizavimo uh, pasitelkus Europos stabilumo mechanizmą taip pat yra numatomas ir um, bendras skolų sprendimo mechanizmas. Ir SSM turėtų būti tikrai labai svarbus kelias link e, to e, blogo užsukto rato e, sustabdymo, to rato siejančio valstybės ir bankus. Aš tikiuosi, kad teisėkros procesas vyks sparčiai ir reiliai, bus galima patvirtinti reikiamus teisės aktus. Europos centrinis bankas ketina pradėti renktis um, tam, kad SSM galėtų būti jau patvirtinta per tokį terminą, kokį teisės aktų institucijos numatė. Savo įžangoje aš taip pat trumpai apibendrinsiu ekonominę ir monetarinę situaciją, taip pat apžvelgsiu santykius tarp monetarinės politikos ir finansinės priežiūros. Ir pabaigoje pristatysiu savo poziciją dėl 2013 metų prioritetų įgyvendinant tą bendrą ilgesnio laikotarpio viziją dėl ekonominės ir pinigų sąjungos. Nuo mūsų paskutinio susitikimo ECB e, pagrindinės e, e, palūkanų normas paliko tokias pačias. Pagrindinė refinansavimo norma yra 0,75 procento indėlių galimybės norma yra 0 procentų, o rybinio skolimosi galimybė yra 1,50 procento. Nesanatinės monetarnės politikos priemonės, dėl kurių valdančioji taryba susitarė gruodį, leis toliau vykti perfinansavimo operacijas fiksuotų normą per atitinkamas procedūras bent iki 2013 metų Liepos. E, dabar e, galvojant apie prognozes vidutinės trukmės laikotarpių dėl ekonominės veiklos, e, čia matome labai daug iššūkių. Veik, ekonominė veikla susitraukė ir antrą ket, dar vieną ketvirtį, tai yra 2012 metų trečią ketvirtį, rodikliai ketvirtam ketvirčiui rodo tolesnį silpną situaciją. Vietos paklausa yra ribota dėl to, kad yra nepasitikėjimas iš vartotojų ir investuotojų pusės ir toliau um, einamosios sąskaitos balansas bankinėje ir verslo sektoriuose turi būti derinami atitinkamai priimant investavimo sprendimus. Tikimės, kad atsigavimą ekonomikos e, sustiprins auganti pasaulinė e, paklausa, e, veiksmingesnė pinigų politika ir pasitikėjimas finansų rinkose. Visa tai E, turėtų mm, būti siemas su investuotojų sprendimais. E, metinė infliacija e, eurozonoje nukrito nuo 2,5 procentų spalį iki 2,2 procentų lapkritį. Jeigu galvosime apie ateitį, tai reikia tikėtis, kad infliacija toliau mažės. Ir dėl to turėtų atsirasti daugiau realių pajamų Jeigu mes e, žiesmė kainų plėtrą, tai matome, kad galima tikėtis pusiausviros. E, valdančiosios e, valdybos tikslas yra išlaikyti mažiau negu 2 procentai infliacijos lygį, bet arti tų 2 procentų. Taip pat mūsų svarbus tikslas išlaikyti kainų pagilumą. Jeigu žiūrėjau, kainų stabilumą. Jeigu pasižiūrėsime į tai, kas vyko per pastaržius keletą mėnesių, tai matome, kad e, e, pinigų masės e, didėjimo mastas e, e lieka nedidelis. E, bankai verslas siekia taip pat e, subalansuoti savo balansus ir e, įveikti ekonominės problemas. Reikia taip pat dar pakalbėti apie ryšį tarp pinigų politikos ir finansų priežiūros. Diskusijos susijusios su sprendimą įkurti e, Europos priežiūros mechanizmą kelia klausimus, kaip e, priežiūros pinigų politikos prievolės turi būti įgyvendamos, bet e, išlikti atskirai. Per pastarosius metus daug centrinių bankų dėl uh, visai pagristų priežasčių ėmėsi prižiūrėtojo vaidmens. 14 iš 17 eurozonos centrinių bankų e, imasi e, priežios vaidmens. Taip pat keli svarbus centriniai bankai kitur pasaulyje vykdo prižiūrėtojo vaidmenį. Pasaulinė finansų krize e, užtikrino glaudesnius ryšius tarp centrinių bankų ir finansų priežiūros. E, Anglijos bankas, pavyzdžiui, labai greitai imsis priežiūrėtojo vaidmens, e, kurie, kurie anksčiau vykdė finansinių paslaugų tarnybą. Jungtinėse valstijose e, federalinių rezervų banko vaidmuo priežiūros finansinės srityje sustiprėjo. Visą tai rodo, kad ryšys tarp pinigų politikos ir finansinės priežiūros yra ypač svarbus išgyvenant krizę. Visai neatsitiktinai istoriškai pirmieji centriniai bankai e, buvo komercinių bankų priežios institucijos. Europos centrinis bankas e, numatys aiškes gairias, taip pat vidaus e, veiklos praktiką, kad būtų užtikrinta, jog tikrai veiksmingai bus atskirta pinigų politika ir finansinė priežiūra. Aš trumpai paaiškinsiu, kaip tai bus padaryta. Europos centrinis bankas finansinės priežios srityje E, neturės įtakos mūsų svarbiausiam tikslui išlaikyti kainų stabilumą. Ir taip pat nebus nei pačiam tikslui banko prieštaravimo, kuris yra numatytas įstatuose, tai yra išlaikyti infliacijos normą e, apie 2 procentus, bet e, netgi ir žemiau 2 procentų toliau E, priežiūros e, valdyba bus e, svarbiausias padalinys prižiūrė, atliekant finansinę priežiūrą. Ir geografinė prieptis bus plačiau negu eurozona, jeigu, kaip mes tikimės, keletas eurozonai nepriklausančių valstybių prisijungs prie Europos priežiūros mechanizmo. Toliau, pinigų politikos ir finansinės priežiūros atskirimas bus atliekamas po to, kai bus atlikta analizė ir numatytos politikos priemonės e, kiekviena iš šių dviejų funkcijų. Ir tai bus siejama su stipriu valdymu. Mes e, steiksime deramas vidaus e, procedūras, kad būtų galima užtikrinti labai aišku funkcinį atskirimą ir vadovausimės geriausią tarptautinę praktiką šioje srityje šių dviejų funkcijų atskirimas yra esminės svarbos bet visi žinome, kad e, stipresnė e, priežiūra užtikrina geresnį pinigų politikos e, priemonių gyvenimą. Pateiksiu Jums porą pavyzdžių. Pirmiausia, jeigu neužtikrinamas finansinis stabilumas, tai standartinės pinigų politikos priemonės, pavyzdžiui, palūkanų normų pokyčiai nebėra tokios galingos. Veiksminga priežiūra, kuri prisėda prie stabilios finansinės sistemos, e, gali tik tai e, palengvinti e, sklandų pinigų politikos įgyvendinimą. Antras dalykas - veiksminga finansinė priežiūra gali neleisti pernelyg plėstis kreditavimo operacijoms ir tarnauti kaip e, svertas už tai būtų išvengta didelių makroekonominių disbalansų ir būtų sukurta makroekonominė aplinka su stabiliomis kainomis. Pinigų e, politika e, ir išliks orientuota į kainų stabilumą. Tokiu būdu bus užtikrintas visuomenės ir rinkų pasitikėjimas stabilia valiutos perkamąją gale. Tai stabilizuos rinkos lūkesčius, sumažins lakumą ir užtikrins aplinkas stabilioms finansų rinkoms. Mes pradėjome vidinius apmąstymus e, dėl šių visų klausimų, dirbame kartu su nacionaliniais centriniais bankais ir mes esame pasirengę pradėti oficialų pasirengimo procesą, kai tik bus patvirtinta teisinė struktūra. O dabar pereisiu e, prie antros temos, e, apie kurią norėčiau šiandien pakalbėti. Tai yra tikra ekonominė ir pinigų sąjunga. Šių metų pavasarį po e, trejų metų, per kuriuos išgyvename daug ekonominių ir finansinių iššūkių, tapo aišku, kad eurozonai reikia nuoseklios ilgalaikės vizijos dėl ekonominės ir pinigų e, sąjungos. Per klausimą balandį mes kalbėjome apie tokią viziją. Ir anksčiau vyko komitete diskusijos apie e, fiskalinį susitarimą ir augimo susitarimą. Ir e, tuomet buvo e, valstybių ir vyriausybių vadovams pateikta išsamesnė vizija šiais klausimais. Ir nuo to laiko pasiekta labai nemažai pažangos. Birželio vadovų taryba buvo labai svarbus etapas instituciniai pokyčiai, kurių niekas net negalėjo įsivaizduoti dar mažiau kaip prieš metus, buvo įtraukti ES politinė darbo tvarkė ir jau kai kurie yra e, baigiami e, renkti Europos E, priežios mechanizmas yra viena iš, vienas iš tokių pavyzdžių. Praeitą savaitę vadovų taryba išdėstė žingsnius, kuriuos reikia žengti, baigiant kurti ekonominę ir pinigų sąjungą. E, Išsamios diskusijos, struktūrinės e, reformos, iššūkiai konkurencingumui yra svarbiausi elementai ir jie atsispindi tarybos išvadose. Iš mūsų banko perspektyvos reikia e, 13 metams e, numatyti du svarbiausius prioritetus. Pirmiausia, mes turėtume pagerinti ekonominės sąjungos funkcionavimą. Yra pernelyg daug disbalansų e, eurozonoje ir tai destabilizavo e, pinigų sąjungą. E, nereikia, kad, ne, leisti, kad, e, negalima leisti, kad vėl taip atsitiktų. E, džiugu matyti, kad dabar jau vyksta korekcijos. E, padėtis keičiasi, pavyzdžiui, prekių ir paslaugų eksportas apimtimi Ispanijoje nuo 2009 metų padidėjo 27 procentais, 14 procentų Airijoje, 22 procentais Portugalijoje ir 21 procentų Italijoje. Šios keturios šalis taip pat e, e, vertinant vieneto darbo kaštus, e, patiria teigiamų e, elementų Ekonominės reformos e, tikrai duoda rezultatų ir kiekvienas pilietis turėtų iš to išlošti. Ir e, e taip pat dar vyriausybės turi imtis kitų reformų. Tai yra teisingas kelias. Ne, bet kas gali būti daroma Europos lygmenių? E, siūloma e, reformų sutartis pasirašyti apie eurozonos valstybių narių ir ES institucijų. Tai yra daug žalantis dalykas. E, taip pat kryptinga finansinė laikina parama valstybėms e, turėtų leisti joms įgyvendinti struktūrinės reformas, stiprinti jų konkurencingumą e, idealiai reformų susitarimai turėtų būti pirmiausia skirti skirti šalims, kurios išgyvena daugiausiai problemų dėl konkurencingumo. Reikėtų uh, identifikuoti struktūrinės problemas, kurios trukdo konkurencingumui stiprėti ir siekti pašanti tuos trūkumus ar problemas. Reikia uh, numatyti ryšį tarp reformų ir konkurencingumo atkūrimo, tai yra labai svarbu augimui ir darbo vietų kūrimui. E, sklandus produktų vietų ir e, darbo rinkų funkcionavimas mm, yra labai svarbu augimui ir darbo vietų kūrimui ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Dėl to labai džiaugiuosi, kad kitais metais Europos komisija sistemiš, sistemiškai vertins produktų ir darbo rinkas ir e, euro eurozonos šalis tuomet pamatys, ar e, visiškai atitinka e, Europos pinigų sąjungos e, dalyvavimo reikalavimus. E, reikia, kad darbo rinka turėtų pajėgumus keistis, prisitaikyti prie kintančios ekonominės aplinkos ir užtikrintų tvarų aukšto lygio užimtumą. Antras prioritetas kitiems metams iš mūsų e, banko perspektyvos būtų finansinės sąjungos sukūrimas, įkuriant vieną problemų sprendimo mechanizmą e, problemų sprendimo e, mechanizmo tikslas yra taikyti priemonės jau negyvybingiam bankam, juos likviduojant, uždarant ir užtikrinant finansų stabilumą. Toks mechanizmas E, leis e, e, bankams bankrutuoti nesukeliant chaoso. Taip pat labai svarbu atstatyti konkurencingumą, produktų ir darbo rinkų funkcionavimą ir kitą vertus reikia sukurti e, bendrą problemų sprendimo mechanizmą. Ir tai yra mūsų svarbiausi du prioritetai kitiems metams. Šis komitetas visuomet pasisakė už ambicingus Europos lygio sprendimus ekonominės finansinės valdysenos rytyje. Aš esu tikras, kad jūs vėl suvaidinsite labai svarbų vandenį, e, sudarant e, darbo tvarkę ir įmantis dar ambicingesnių žingsnių Dėkoju Jums uždėmesį, o dabar esu pasirengęs atsakyti į Jūsų klausimus. Ačiū. Galime perėti prie klausimų ir atsakymų sesijos. Žinau, kad Mario Monti e, turi būti kitoje jau vietoje pusė šešių. Todėl paraginčiau kolegas kalbėti ne ilgiau kaip penkias minutės. Jeigu jūsų klausimas bus per ilgas, man teks jūs nutraukti. Tiksliau, teks nutraukti ECB pirmininką. Taigi, pirmas kalbėtojas Pablo Zalba, EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ačiū Mario Draghi, kad atvyko į šiandienos posėdį. Sutinku, kad metai buvo labai sudėtingi, bet buvo padaryta daug pažangos. Jūs pripažįstate, kad taikant taupimo priemonės eurozonos pinigų e, politika nėra teigiam, teigiamai vertinama. Ispanijoje, pažiūrėjau, yra aiškiai matoma, kad e, situacija gerėja, e, didėja produktyvumas, mažėja darbo kaštai. Taip pat jūs pareiškite, kad na, eksportas lyginant su 2009 metais išaugo 27 procentais. Valst, e, valstybėje e, daug įmonių priklauso nuo vidaus rinkos ir jos labai daug investuoja. Aš norėčiau pateikti štai kokį klausimą apie mažas ir vidutinės įmonės. Uh, ir jų galimybės finansuoti. Praktiškai tokios įmonės negali rasti finansavimo šaltinių e, šalies viduje ir dėl to kyla daug problemų. Ne tik kuriant darbo vietas, bet ir apskritai tokioms įmonėms išgyvenant. Taigi norėčiau mm, dar pasakyti, kad e, kalbant apie mažų ir vidutinių įmonių galimybės e, finansuoti savo veiklą e, dažnai priklauso e, tos galimybės nuo to, kur yra įsisteigusi maža ir vidutinė įmonė. Taigi aš norėčiau paklausti, kaip per pinigų politiką būtų galima pagerinti mažų ir vidutinių įmonių situaciją. Ačiū. Iš tiesų, Ispanijoje ir kitose sunkumus patyrusiose šalyse pažanga vyksta. E, Deja, e, to negaliu pasakyti apie kreditavimo situaciją. Jau e, šiais metais mes, e, galime sakyti, skyrėme 3,5 trilijono eurų ekonomikai. Ir visų pirma, reikėtų skatinti paklausą. Ir um, imdamėsi priemonių mes tiesiog išvengėme um, na, bankų veiklos nutraukimo vien dėl to, kad jiems uh, galėjo pritrūkti uh, lėšų. Tačiau tuo pat metu uh, reikėjo kaip ir praplėsti garantavimo priemonės, siekiant, kad visi bankai galėtų gauti mūsų siūlomą pagalbą. Taigi dėja, kalbant apie paklausą, ji neauga. Trūks, kad vartojimas yra mažas. Ir ką galėtų padaryti šioje situacijoje ECB? ECB jau ėmėsi veiksmų, e, sutiko e, skirti, e, tiksliau e, suteikti papildomas lėšas e, bankams. Ir mes priemėme sprendimus dėti visas pastangas, kad bankų likvidumas būtų užtikrintas. Juk bankai iš esmės, e, jeigu skolina, tai jie galėtų pasinaudoti suteikiamą skolą ir e, pateikti jį kaip garantą ECB. Taigi aš esu įsitikinęs, kad e, atsižvelgiant į esamą situaciją su pinigų politika, tai aš manau, kad e, na, jos teigiamos e, pasiekmes greitai bus jaučiamos ekonomikos. Ir mes tikimės, kad šalies ekonomika atsigaus šių ateinančių metų antroje pusėje. Eliza Ferreira, socialistų frakcijos vardu. Ačiū ECB pirmininkui, kad atvyko į šiandieno susitikimą. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už, um, kad Jūs pristatėte tą um, ekonominės ir pinigų sąjungos e, viziją ir kad Jūs ėmėtės e, veiksmų prieš kovojant su spekulacijomis. Sveikinu Jums už tai, kadangi jeigu na, netektumėm euro, tai tikrai susidarytų labai bloga situacija. O kai dėl jūsų požiūrio ir į e, realios ekonomikos vystimuose, tai turiu pasakyti, kad eurozono šalis patiria recesiją. 25 milijonai žmonių yra bedarbiai. E, valstybės skola didėja, tokiuose šalyse, kurioje, kuriuose yra gyvendinamos netgi ECB programos. Taigi, ką jūs dabar turite padaryti? Jūs turite uh, stengtis įspręsti šias situacijas, imantis ryštingų veiksmų. Uh, jeigu uh, šalies ekonomika silpnėja, mes taip pat turėtumėm taikyti to šalies ekonomikai kuo mažiau e, taupimo tų griežtųjų priemonių. Pavyzdžiui, Portugalijoje tikrai kyla labai didžiulė grėsmė, defliacijos grėsmė, valiutos nuvertėjimo grėsmė. Ir e, norėčiau paklausti, ar šalis, kuriuoms taikomos ECB programos, Ar joms nebūtų galima, pavyzdžiui, kaip nors e, e, daugiau padėti? Ačiū. Thank you. Um, let's not forget... Ačiū. Na, visų pirma, ačiū, norėčiau padėkoti Jums už gerus žodžius skirtus man, bet e, kalbant apie augimo ir fiskalinį susitarimus, tai Jie buvo e, pristatyti anksčiau Ekon komitete ir tuo metu e, prisimenu, kad tikrai buvo daug diskutuojama šiais e, klausimais jūsų komitete. Tačiau dabar atsakant į jūsų klausimus, tai iš tiesų fiskalinis koregavimas buvo reikalingas. Ir Aš laikausi nuomonės, kad na, daug pažangos buvo pasiekta iki šiol. Jeigu mm, mes sugrįšime prie e, šių priemonių, tai pažeisime tą pasitikėjimą, kuris jau yra pasiektas. Ir mes kaip ir pradėsime visą darbą iš naujo. Todėl mm, na, procesas bus pabaigo, be pabaigos. Tokia yra ECB pozicija, kad reikia žiūrėti į ilgalaikę perspektyvą ir būtina atsižvelgti į pasiektą pažangą ir suformuotą pasitikėjimą. Todėl, jeigu mes abejosime mūsų pasirinktų sprendimų, tai būtų e, nepro, neprotinga, nes e, tai padidintų ir palūkanų normas ir duotų kitų neigiamų pasiekmių. Ačiū. Silvija Gular. Kalbėsiu, atsiprašau, ponė Fer Ferreira. Fer Niekas e, nesako, kad e, mes e, turime grįžti atgal. Aš sakau tik tai, kad na, priemonės per daug griežtos, kaštai per dideli, o laiko terminai per trumpi. Ekonominis augimas yra sulėtėjęs, todėl šešių teisės aktų paketas leidžia taikyti švelnesnės priemonės. Taigi vien mes galime, pavyzdžiui, vietoj to, kad e, nubrauktumėm iš karto 130 e, milijardų eurų, galėtumėm nubraukti tiesiog mažesnę sumą - 80 milijardų. Ir Nes e, man atrodo, kad visi paskaičiavimai dėje ne visada yra teisingi. E, žmonės negali pritarti priemonėms, kuriamis nebepasitikė. Taigi tai yra politinio jautrumo klausimas. Nepamirškite uh, to. Tiesiog galvokite apie tai, kokias pasakmes sukels tokie veiksmai. Trumpai atsakysiu. Jeigu biudžeto deficitas yra didelis, tai nėra ir jokio ekonominio augimo. Uh, E, tai yra pirmas klausimas. O antras e, atsakymas į jūsų pirmą klausimą dėl ECB gaunamos naudos. Na, žinote, kad ECB, e, kai paskirsto savo gaunamą naudą, priklauso nuo valstybių narių. Pajamos yra paskirstamos nacionaliniams bankams, centriniams bankams, kurie patys apsisprendžia, kaip toliau tas pajamas skirstyti. Ačiū. Manau, kad Eliza tikrai išnaudoja savo penkias minutės, o dabar žodis Silvija Guliari šaldė. Labą dieną, pirmininkė. Norėčiau Jums užduoti klausimą dėl demokratinio legitimumo aspektų kas yra tarybos gairėse birželio mėnesį įtvirtinta, ko Van Rompuy dokumente jau kiek mažiau yra. Aš norėčiau paklausti, kiek ECB dėmesio skiria tam klausimui ir ar jūs pritartumėt mano didžiuliam nusivylimui šio klausimu. Tas klausimas nėra kažkoks tai menkavertis. Um, pažiūrėjau, jeigu Mm, kalbame apie dokumentą kažkur pabaigoje, tik tai mažas punktelis, kad štai dar ir demokratija svarbi. Mm, aš pateiksiu Jums e, tokį pavyzdį labai konkrečiai. E, man atrodo, ko mums dabar labai reikia, tai yra politikos, dėl kurios būtų sprendžiama kartu pagal demokratinę procedūrą, kuri būtų taikoma visiems. Kava, žinote, pirmininkė, aš jūsų vietoj, na, geriau jos negerčiau. Uh, O man atrodo, kad taryba tikrai ne, ne, nenori laikytis bendrijos metodo. Ar jūs pritartumėt mano pozicijai? Kritinis momentas kava pateikė. Uh, well, you know, uh, uh all... Mm, tam tikrą prasme, tai visi tie žingsniai yra į priekį ir birželio vadovus tikimas, man atrodo, buvo didžiulis žingsnis į priekį, gaivinant eurą, atkuriant jo gyvybingumą, sustiprinant ekonominės pinigų sąjungos e, gyvavimą. Ir, ir man atrodo, kaip ir pritarčiau jums tikrai, kad turi būti visą tai būti, žengti koja kojant su demokratiniu legitimumu. Europos parlamentas turi būti visiškai įtrauktas į tuos procesus. Silvi. Kvicinov. Ne, ačiū, man užtenka, aš nenoriu daugiau nieko paklausti. ECR vardu, EPIC. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, pagal žiniaslaidos pranešimus Bundesbank teisininkai galvoja, kad bankinės sąjungos dokumentams trūksta juridinio pagrindo. Jie taip pat abejoja dėl aiškumo, kai eina kalba apie naujas priežiūros galės ir tai, kad trūksta um, teisinės. Um, Teisinių garantijų priežiūros komitetui naujam priežiūros komitetui ir ECB atitinkamos struktūroms. Ar gal aš, jeigu aš tikrai teisingai suprantu tuo, ka, tai, tai ka, kuo, baim, dėl ko baiminasi Bundesbank teisininkai, tai aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Also... Taip, Bundesbank teisininkai yra geri teisininkai, bet taip pat yra komisijos teisininkai, tarybos teisininkai, ACB teisininkai ir kiekvienas iš savo pozicijos iš esmės suteikė žalę šviesą, kai eina kalba apie SSM teisinį pagrindą, jo tvirtumą. Kalbant apie esmę, aišku, kad visi turime prisiminti, kad ECB užima tam tikrą prasme um, pasyvę poziciją. Iš tikrųjų, ECB teisinė nuomonė buvo tik tai nuomonė dėl kitų institucijų pozicijos. Taigi mes esame pasyvus uh, objektas, mes esame priimančioje pusėje iš ekonominio požiūrio taško, iš vadybinio požiūrio taško, bet taip pat ir iš teisinio požiūrio taško atrodo, kad visa koncepcija yra pakankamai tvirta ir atėjus laikui mes tikrai galėsime tą priežos mechanizmą vykdyti. Ar norite dar kažko papildomai paklausti? Ne, puiku, gerai mums sekasi. Dabar Filip Lamber žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė, sveikinus vėl atvykus į Briuselį. Man atrodo, šiandien tai jūsų antrieji namai jau. Du trumpi klausimai dėl SSM. Uh, Parlamentas nerimauja, kad priežos atsakomybė už eurozoną yra nepadalyta. Tai yra, kad vienas veikiantis asmo, tai yra jūs turėsite savo rankose visą tai. Ir taryba tą pirminės priežos misijas patikės nacionalinėms priežos institucijoms, tačiau ECB turės galimybę viską atsijimti į savo rankas, jeigu pageidaus. Um, dėl tokios tvarkos, ko mes nenorėtumėm, man atrodo, čia būtų mūsų visų bendras tikslas, kad e, bankinės rinkos e, susiskaldytų. Labai svarbu, kad bankinė sąjunga netaptų dviem bankinėms sąjungomis. Ir antras klausimas dėl ACB vaidmens. Man atrodo, kad iš dalies jūs jau atsakėte, nu, taip suprantama, ką ir kiti sako, bent jau pasarojo metu, kad uh, infliacijos e, tikslų pakeitimas galbūt nėra vienintelis būdas, kaip galėtų dirbti ECB, kai eina kalba apie nedarbą ar augimą, galbūt būtų kitų tinkamesnių ar tinkamų priemonių. Tai aš Ačiū už jūsų atsakymą dabar. Dėl pirmo dalyko visiškai sutinku su jumis. Ši, šiuo žingsniu norima užtikrinti, kad bankinė sistema būtų viena. Tai reiškia, kad ECB turės visų eurozonos bankų priežiūrą. Tačiau kaip ta priežiūra bus įgyvendinama, skirsis priklausomai nuo banko, konkretaus banko dydžio tie skaičiai, kurie užfiksuoti susitarime, pateikti susitarime, mm, suktusi apie e, Čia eitų kalba apie 100, 130, 150 bankų, kurie būtų tiesioginė priežiūra vykdoma, o likusiems būtų netiesioginė priežiūra. Aišku, dar čia būtų toli iki to, kad būtų konkrečiai įvardyta, kas yra tiesioginė, kas yra netiesioginė prieža. Visiškai aišku, kad nacionalinės priežos institucijos bus labai svarbios, tiek vykdant tiesioginę, tiek netiesioginę priežą. Ir uh, blaivus protas, ką, ką siūlytų, tai kad intensyvumas tos priežos turėtų didėti artėjant prie centro tai yra, kuo bankai didesni, ta priežiūra turi būti intensyvesnė ir atvirkščiai. Uh, Ir tas pats su nacionalinė priežiūra, tai e, jų priežiūra irgi turi būti intensyvesnė didelių bankų atveju, mažė, netokia intensyvi mažesnių bankų atveju. Aišku, kad visiems bankam galios visos taisyklės ir standartai ir bendra taisyklė e, bendras taisyklių vadovas. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi tų taisyklių ir tą mes reguliuosime iš centro. Taip pat ECB išlaikys galę perimti bet kurio banko priežiūrą į, į savo sritį ir, ir ECB taip pat išlaikys teisę pareikalauti informacijos iš bet kurio banko, ko, ko, tos informacijos, kokios tik tai ECB uh, e, e, reikėtų. Uh, Taigi tikrai e, nėra pagrindo abejoti, galvoti, kad e, tokia sistema suskaldytų bankinę sąjungą į dvi. Tikrai taip neturi būti. Dabar dėl antro klausimo Aš suprantu, apie ką jūs e, kalbate, kalbėdamas apie Valdeną Karnį, bet e, reikia pasakyti, kad jis pasisakė kitome institucinėme kontekste, kur daugiau yra mandatų, ne vien tik tai kainų stabilumas, bet taip pat augimas, užimtumas ir taip toliau. Taigi, tam tikrą prasme aš sakyčiau, kad tai yra tam tikra tos pačios temos variacija. Uh, kai centrinis bankas turi daugiau nei vieną tikslą savo mandate. Ačiū. Ar norit e, labai greitai grįžti? Dėl pirmo klausimo. Ar nėra pavojaus, kad e, bankai bandys e, kaip nors nutolti nuo tos 30 milijardų sumos, pavyzdžiui, ką nors daidami su savo balansais? Uh, Ne, iš tikrųjų, dabar bankai nebando pabėgti nuo tos ribos. Kitaip tariant, nacionalinės priežos institucijos prižiūra, prižiūri visą uh, banko balansą, balansinius ir nebalansinius straipsnius. Ir tai nepasikeis dėl to, kad atsiranda kita priežios sistema. Bankai uh, bus prižiūrimi kaip ir anksčiau, visuma banko bus prižiūrima. E, Marisa Matijas. Dėkuoju, dėkuoju, ponia e, Dragi. E, dėkuoju, kad atvykote šiandieną. Jau matau, sausinėmis manęs klausote. Dar kartą dėkuoju Jums, kad atvykote. Porą klausimų noriu Jums pateikti. Pirmiausiai, Vienas dalykas niekada nesikeičia iš to, ką jūs sakote. Europos Sąjunga turi pademonstruoti solidarumą, taip sakoma visą laiką. Ir porą dalykų iš to, ką jūs šiandien minėjote konkrečiai. Bankų sąjunga. Taip, e, gera mintis, bet jeigu e, tai ne, nebus gerai gyventi, ar visi turės pat, patys savimi pasirūpinti, jeigu ji iš tikrųjų nepasteisins. Ir taip pat, jeigu pažiūrėsime jūsų tikslus, tikrai bus juos sunku pasiekti. Jūs sakote, kad dabar jau e, neblogai sekasi jums, bet e, man taip netrodo. Portugalijai. Reikia išjudinti eksporto sektorių, reikia kažką daryti toje srityje. Tuo pačiu metu mes kovojame su nedarbu. Bandyta įvairios politikos priemonės ir jos nepasiteisino. Pirmininkė E, prašo kažkas iš salės kalbėti, kalbėtojas tyliau, nes negali salėje esantys žmonės girdėti vertimo. Čia atrodo, kad yra kažkokia problema. Aš prašiau, kad būtų e, kaip nors pritilti mikrofoną. Atsiprašau, Marisa, e, pabandyk kalbėti tyliau. Gerai, iš naujo. Pradedu iš naujo, netaip garsiai. sakiau, kad norėčiau pateikti Jums porą klausimų. E, dėl visų svarbiausių klausimų Aš kalbėsiu angliškai, sako kalbėtoja. Taigi trečią kartą pradedu. Atrodo, kad E, e, noriu pateikti Jums du klausimus. Jūs minėjote du pavyzdžius dėl visų e, sudėtingų klausimų. Visuomet yra vienas aspektas, dėl ko nepasiseka Europos institucijoms. Ir tai susijęs su solidarumu. Vienas iš svarbiausių dalykų yra tai, kad e, kartais gali nepavykti pademonstruoti to solidarumo. Jeigu visi bus susiskaidę, tai nematysime to solidarumo. Ir kitas dalykas yra pagalbos išpirkimo programos. Pone Dragi, jūs visuomet sakote, kad jos labai sėkmingai įgyvendinamos. E, jos yra nekontroliuojamos ir taip toliau bus. Ir ką jūs galite pasiūlyti, koks būtų receptas? aspektas, ar, pavyzdžiui, reikia į tam tikrus kintamosius atsižvelgti, ar papildomus įvesti, pavyzdžiui, eksportas Portugalija, eksportas šiek tiek išaugo. Bet import importo, man atrodo, sumažėjimas yra kur kas svarbesnis dalykas negu eksporto didėjimas. Mes e, sustabdėme laikrodį, bet jūs kalbėjote 3, vis tik tai minutės 42 sekundės, kai pradėjote vėliau. Porą minučių, Mario, jums e, mes dabar turime visas galės, kad dirbtume veiksmingai. Ir svarbiausias dalykas - viską teisingai gyvendinti. Ir turėsime mes labai e, rimtai dėl to dirbti. Bet nepamirškime, tai yra pirmas bankų sąjungos žingsnis. Yra dar du. Vienas, antras yra bendros problemų sprendimo mechanizmas ir tai yra atspindėta Europos vadovų tarybos išvadose, o kitais metais komisija pateiks atitinkamą pasiūlymą E, ilgalaikis dalykas, ilgalaikė perspektyvoje indėlių garantijų sistema. E, solidarumas reiškia rizikos mutualizavimą. Tam reikia pasitikėjimas, kad būtų. E, Europos priežiūros mechanizmas yra viena iš priemonių, kuri bus naudojama tam, kad būtų galima sustiprinti pasitikėjimą bankais, kad ir kur jie beveiktų. Kitas dalykas yra toks pareiškimas, o ne klausimas. Sakote, deficitas nebekontroliuojamas. Aš, mes tikime, kad taip nėra. Aš. Bet kokie duomenys klausė, ponė Maties. Mes matome tam tikrą pažangą. To... Apgailestauju, bet laikas baigėsi ir nebėra laiko nei jums papildomai klausimai, nei ponui Dragi užduoti, papil... atsakyti papildomai. Dabar EFD vardu. Sterho. Ačiū pirmininkė. Yra daug diskusijų dėl ECB vaidmens. Jūs savo įžangos kalboje taip pat pasakėte keletą dalykų. Dabar ECB turėtų kaip atsakinga mm, institucija už stebėjimo, vykdyti pareigas kaip stebėjimo priežiūros institucija. Aišku, kad užduočių padalymas tarp mm, personalo kaip ir paprastesnis, bet kaip bus dėl pirmininko, kaip jūs planuojate, kaip atrodo atrodys jūsų asmeninės pareigos ir jūsų biuro pareigos, kaip jūs e, sudėliosite viską, ar įmanoma vienam asmeniu būti atsakingam už šias abi funkcijas, kaip jūs organizuosite savo darbą ateityje. Trust, but... Ačiū už parodytą pasitikėjimą, bet ne aš tuo rūpinsiuos. Bus visiškai atskira e, struktūra, tai yra priežiūros valdyba. E, turės jį atskirą pirmininką ir vicepirmininką ir taip toliau. Ir priims savo sprendimus iš šias tikrai es, fundamentaliai at, autonomiškai, savarankiškai. Kaip mes ir sakėme, ECB pagrindinis tikslas yra užtikrinti kainų stabilumą, išlaikyti kainų stabilumą. Tai yra, kiek, kaip aš atsimenu, pirmą progą, kai pasisakiau viešai dėl šių pasikeitimų, aš tą aiškiai pasakiau, kas be būtų. Mes turime užtikrinti, kad monetarnė politika ir priežiūra būtų griežtai atskirti. Ačiū. Another. Sampar, norite dar papildomai paklausti? Ne? Ačiū. Tada. Neprisijungusių narių nematau, tai EPP vardu Marian Tyson. E, dėkuoju. Ponas Dragi, aš esu mm, pranešėja dėl Europos priežiūros mechanizmo ir tikriausiai nebus keista, kad e, šiuo klausimu ir noriu kai ką pasitikslinti. Aš, kaip ir daugelis kitų kolegų, esu labai patenkinta e, išvadomis. Vėl kilo problema dėl vertimų. Nėra jokių problemų su vertimu. Vertimo problemų nėra. Kalbėkite olandiškai, dabar tikrai nebeliko. Aš esu vis tik tai kalbėtoje kalba angliškai. A, turbūt dabar nėra problemų dėl vertimo. Aš esu pranešė dėl e, Europos stabilumo mechanizmo. Dėl e, e priežios mechanizmo ir tai yra bendras priežios mechanizmas, tai labai svarbus elementas. Ir e, tai reiškia, kad Europos centrinio banko priežiūros padalinys veiks, kuris galės e, nacionalinėms kompetentingoms institucijoms e, nurodyti tam tikrus dalykus, skelbti tam tikras direktyvas ar reglamentus, bet tai bus taikoma tik tai konkrečiai tam tikriems e, bankams ar nacionalinėms priežiūros institucijoms. Ne, atsiprašau, ne bankams, nacionalinėms priežiūros institucijoms. Ir ar tai nėra e, tam tikra problema, ar nėra tam tikra spraga, ir nereikia nereikėtų ką nors daryti, kad būtų galima bendro pobūdžio mm, e, e, nurodymus e, duoti pagal jūsų kompetenciją. 2014 metai sakoma, kad numatoma, kad kovo pradžioje pradės veikti mechanizmas, bet galėtų tai būti ir sausio pirmą. Sakoma, kad kai kurie centriniai bankai nebus pasirengę, kai kur uh, E, buvo pasakyta, kad jeigu bankai e, pasakys, kad jie nėra pasirengę, tai netgi vėliau šis mechanizmas įsigalios negu e, kovo pirmą. Ar jūs nebijote, kad taip ir atsitiks, jau galbūt nereikia visai dėl to baimintis? Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums ir Jūsų frakcijai už puikų darbą, nes tai buvo pagrindas tolesnėms e, daryboms. Jūs iškėlėte dvi problemas. Viena e, - nurodymai. E, Bendrėjai ir atskiriai nurodymai. Europos centrinis bankas gali patvirtinti bendras instrukcijas nacionalinėms priežiūros institucijoms. Ir tai nebus kliūtis atskiroms instrukcijoms patvirtinti. Šiaip jos bus bendros, bet iki tam tikros ribos. Mes, pavyzdžiui, galime duoti nurodymus e, grupėms arba kategorijoms bankų. Ir kai kalbame apie instrukcijas ar nurodymus, e, tai reikia pasakyti, kad me labai sudėtinga konkrečiai kažkokias instrukcijas vienam bankui ar jų atžvilgių e, patvirtinti nebent jis e, kažkaip kitaip veiktų negu kiti. Taigi, nemanau, kad būtų didelė problema. Antras dalykas, dėl įsigaliojimo e, bendro priežiūros mechanizmo, kada jis pradės veikti. Mintis yra tokia, svarbu tai padaryti greitai, bet dar svarbiau viską padaryti gerai. Tiesa, po to, kai e, įsigaliojo tarybos reglamentas, praėjo vieneri metai, kol buvo imtasi tolesnių žingsnių, taigi mes manome, kad tai galėtų būti 14 metų kovo mėnuo, jeigu reglamentas tarybos įsigalios, jeigu trilogas baigsis, tai tada kovo mėnesį įsigalios. Viskas, bet mes žengėme į nepažįstamą teritoriją. Taigi, būtų gal išminti, išmintinga pasilikti tam tikros manevro laisvės, kad galėtume mm, spręsti nenumatytas problemas, kurios gali iškilti. Pavyzdžiui, nacionalinės priežios institucijos e, prašymas statistinių duomenų, nacionalinių teisės aktų pakeitimas, tai gali užtrukti ilgiau, bet mes manome, kad e, metai turėtų būti pakankama. Marian, dar norit paklausti? Aš dar papildomą klausimą, bet liko 45 sekundės. Klausimai ir atsakymai. Ar tikrai prieš įsigaliojant e, mechanizmui reikia e, ta, e, rezo, problemų sprendimo tarnybos ar fondo? Ir ką jūs labiau rinktumėtės, ar reikia vieno ar abiejų? Dėl laiko, tai labai svarbus dalykas. ECB yra labai suinteresuotas, kad bendras priežiūros mechanizmas veiktų kaip galima greičiau pradėtų veikti. Ir minėjau aš rizikos valdymo elementus dėl bendro problemų sprendimo mechanizmo. Mes E, norėtume matyti priemonę, kuri visa pusiškai būtų veiksminga nuo pat pradžių. Bendras problemų sprendimo mechanizmas yra labai svarbus, kadangi jis leis mums e, spręsti problemą susijusią su bankų galimais bankrotais. Ir tada nereikės naudoti mokesčių mokėjų juotojų pinigų ir mokėjimų sistemos pagrindinės dalys nebus sužlugdytos. Ir matėte, kas buvo per finansų krizę dėl e, bankroto tose dviejose srityse e, buvo e, pasireiškė problemos, buvo naudojami mokesčių mokėtojų pinigai ir taip pat kilo problemų mokėjimų sistemoje. Tai yra labai sudėtinga užduotis, ypač dėl to, kad e, bankai, kai kurie praeitie, pavyzdžiui, žlugė, bankrutavę, veikė skirtingose e, e, šalyse ir buvo taikomi skirtingi bankroto įstatymai. Mes dabar turime galvoti apie fondą, nepriklausomą instituciją. Idealiai būtų labai gerai, jeigu visi tie elementai būtų įdėkti vienu metu. Langen. Ačiū. Werner Langer, EPP frakcijos vardu. ECB pirmininkė, aš visada labai teigiamai vertinau jūsų darbą. Tačiau dabar jūs kalbate apie visų bankų priežiūrą ir ši idėja man yra neprimtina. Visų pirma, aš norėčiau paklausti, ar nereikės keisti dėl to sutarčių pavyzdžiui, 27 straipsnio e, bankų e, statute, 25 straipsnis, 3 straipsnis, ar jų nereikės keisti. Nes tuose straipsniuose kalbama apie bankų priežiūrą. Toliau e, buvo kalbama apie bankams skirtas programas. Pietų šalių e, centriniai bankai e, pradėjo pirkti vertybinius popierius, e, kadangi jie nuvertėjo ir pasidarė labai palanku juos įsigyti. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, Graikijoje aš matau, kad yra didžiulė problema, nes e, valdžia yra labai glaudžiai susijusi su e, nacionaliniais centriniais bankais. O jūs sakote, kad e, priežiūros valdyboje šeši, septyni asmenys bus iš ECB. Mario Dragė, ne, jūs nesate teisus. Priežiūros valdyba sudarys nacionaliniai E, priežiūros nariai ir ECB nariai. Tačiau e, galima kalbėti apie skirtingas formulės 17 plus 4 ir tikrai nebus taip, kad ECB pasakys nacionalinėms priežiūros tarnyboms, ką daryti. Toliau jūs e, kalbėjote apie LT RO kur, ir kad iš šios paramos buvo naudo, perkami vertybiniai popieriais. Iš dalies tai yra tiesa, nes e, visų pirma, e, valstybės narės pasinaudojo LTRO, kad iš, išpirktų savo e, valstybės obligacijas, kai joms buvo suėjęs terminas. Pavyzdžiui, šių metų pirmame ketvirtyje. Taigi valstybės narės tokiu būdu išvengė labai didžiulės krizės, nes gaudamos lėšas į ECB išpirko savo valstybės obligacijas. Toliau dar vienas dalykas. Ar ECB galėjo užkirsti kelią e, valstybėms e, išsipirkti savo pačios obligacijas? Na, Yra žmonių, kurie sako, kad e, centriniai bankai turi duoti, e, na, su, skirti daugiau lėšų e, ekonomikai ir prašo ECB imtis veiksmų, bet mes negalime e, sakyti nacionaliniams bankams, kaip elgtis su e, jų turimais pinigais. O skatinti e, nacionalinius bankus skolinti ekonomikai, tai Tokius paraginimus mes išgirdome ir mes taip ir elgiamės. Mes e, norėjome, kad sudaryti tokia situacija, kad kuo um, nacionaliniai bankai daugiau skolina, tuo daugiau turi gar, tų užstato priemonių, kad, um, kurias galėtų pasiūlyti ECB ir iš jo skolintas. Um, dabar pagalvokime, kur kyla problemos jeigu mes pradėsime kištis į 17 šalių centrinių bankų veiklą, ir sakysime, kad jeigu mes jums skolinsime pinigus tik tai tada, jeigu jūs skolinsite verslui, tada mums teks kontroliuoti ir tikrai jie taip elgesi. Ir atsiminkite, kad kalbame apie e, tūkstančius komercinių bankų, kurie e, skolinos iš, iš centrinių bankų, kurie gavo paramą pagal LTRO. Taigi, kaip matote, na, priežiūros problemos būtų labai didelės, jeigu mes turėtumėm kontroliuoti tokius dalykus. Yra teisininkų, kurie sako, kad, na, yra teisinės pagrindas imtis toliau veiksmų. Viskas priklauso nuo to, kaip mes e, interpretuojame įvairius e, straipsnius 127.6 ir mes turime pasikliauti savais teisininkais, o ne žiūrėti, ką sako kiti. Ačiū. Aš iš tiesų sutinku su tuo, ką pasakė ponia Langer apie um, pinigus, pinigų skirimą realiai tikrai ekonomikai, bet um, ECB e, turi e, kaip ir užtikrinti tam tikras garantijas e, komercinių bankų veiklai. Ačiū, dabar žodis ponui Antolin Sančias Prezedo. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ECB už labai ryštingus veiksmus šiais metais. Taip pat norėčiau padėkoti Jums ir už tą ilgalaikę ekonominės ir pinigų sąjungos viziją. Labai svarbu kad Europos centrinis bankas prisidėtų prie šio proceso, kuo galima e, intensyviau. Tačiau, ką Europos e, centrinis bankas E, daro, kad būtų pagerinta situacija užimtumo e, srityje, kai išgyvename ekonominę recesiją ir e, kreditavimo galimybės yra labai nedidelės. Labai daug šalių tikisi daug iš ECB kalbant apie jų vertybinius popierius ir norėčiau paklausti, kiek jūsų taikomos priemonės šiuo atžvilgiu yra efektyvios. Toliau dėl tiesioginio rekapitalizavimo. Šis klausimas yra taip pat susijęs su tuo bendruoju priežiūros mechanizmu. Kaip visą tai bus, na, kaip galima būtų suderinti tos dalykus, pateikti pagalbą bankams ir tuo pat metu juos prižiūrėti. Na, kaip sakiau savo e, pasisakymę, šie metai buvo itin sudėtingi. Mes e, peržvelg, peržvelgėme tai, ką padarė CB šiais metais ir peržiūrėję e, galime padaryti išvadas, kad tikrai ACB buvo labai aktyvus. Tris kartus buvo sumažintos palūkanų normos. Suteikėme du LTRO, išplėtėme užstato priemonės Ir taigi aš manau, kad mes e, užtikriname kainų stabilumą e, vidutinėje perspektyvoje, stekame e, infliacijos kitimą ir matome, kad infliacijos kitimas yra kontroliuojamas. O kai dėl mm, likvidumo, pinigų likvidumo, tai jam užtikrinti reikia laiko. O dabartinė situacija daug ką rodo, e, kokia iš tiesų sudėtinga buvo finansavimo krizė, kuri e, pradėjo matytis pereitais metais. Du kartus buvo suteiktos LTRO priemonės ir todėl buvo galima išvengti dar sudėtingių e, situacijų susidarimo. Dėl OTM. Na, mes e, neprivalome reikalauti, kad e, valstybės prašytų, kad joms būtų pritaikytos tos OTM programos. Pačios valstybės, vyriausybės dėl to apsisprendžia dėl tiesioginio bankų rekapitalizavimo. Buvo priimtas sprendimas, kad bankai gali tiesiogiai rekapitalizuotis iš ESM, jeigu jiems bus taikomas SSM priežiūros mechanizmas. Ekofino tarybos metu buvo kalbama apie turimą turtą Aišku, ne ECB turi apsispręsti, kiek turto, kiek kapitalo turi turėti bankas. E and... Toliau. EPP, Korin Vartmankol. Labai ačiū, ponė Dragi. Noriu pasiteirauti dėl padarytos pažangos dėl ekonominės ir monetarnės sąjungos gyvenimo tinkamų kelių. Aišku, jūsų naujoji ta bazuka OMT panašu e, tiesioginės pinigų operacijos naudojama, bet jūs visada sakėte, kad reikia atitinkamai veikti. Jūs kalbėjote apie Birželio tarybą, jūs kalbėjote apie tai, kad reikia pasiekti pažangos dėl ekonominės monetarnės sąjungos sukūrimo, tačiau kai pažiūrime į tarybos išvadas, pažanga miglota reformų sutarimai, laikina finansinė pagalba, apie ką jūs kalbėjote savo įžangos žodį, nėra paminėti išvados, išvad, tarybos išvadose. Taigi aš noriu pasiteirauti, Ar ECB yra pasirengęs, ar tinkamos yra aplinkybės panaudoti šią naują priemonę EOMT, tiesioginės pinigų operacijas? Ar tai bus siejama su valstybių narių e, prašymais, ar tai bus siejama su reformų įsipareigojimais, ar iš viso bus tai siejama uh, su ekonominės ir monetarnės sąjungos pažanga ar užbaigimu. Ir ar jūs galvojate, kad pažanga taryboje yra pakankamai ir padrasinančiai nuteikianti? Thank you. Uh, more, more, I mean, very gen... Ačiū. Labai bendrai kalbant, bet kokia pažanga, kurios pasiekėme žengdami keliu link tikresnės Europos pinigų monetarinės ekonominės sąjungos yra labai svarbios, visos reformos, fiskalinės, struktūrinės reformos yra reikalingos, taigi viskas turi būti padaryta kartu su reformų procesu ir tie sutarimai yra susiję su tuo, nors tai ir matuojama kažkiek netiesioginiu būdu, bet visa tai yra, egzistuoja ir Komisija turi atlikti mm, tyrimą, apžvalgą, ar prekių rinkos ir darbo rinkos yra suderinamos su tuo, kad būtų su, su, su narystės ekonomijos pinigų sąjungos statusu. Taigi visą tą pažangą turėtų būti siejama su tuo. Dabar dėl OMT ir visos tos prielaidos, kurių reikia, kad būtų galima aktyvuoti OMT. Mes taip pat sakome, kad būtina sąlyga, kad būtų laikomasi visų tų sąlygų, bet taip pat mums reikia nepriklausomo įvertinimo iš ECB pusės. Dabar dėl tų mm, sąlygų apibrėžimo. ESM tai padarys, nes aišku, valstybės turi prašyti ESM programos ir TVF, jeigu TVF irgi dalyvaus kaip kad ECB visada pageidauja, kad tai būtų. Taigi nustepčiau, jeigu reformų tie susitarimai būtų įgyvendami, tas pagrindas būtų, aš dabar šiai įsivaizduoju, po, po metų, po dviejų metų valstybėje gal reikėtų to ir mane stebintų, jeigu nebūtų į tai atsižvelgta iš komisijos pusės ar iš TVF pusės būtent tuo metu, kai bus priimamas sprendimas. Bet. Korin, ar dar norite ko paklausti? Fump. Taip, e, tai siečiau su reformų programa, tai gal, galima sėti su reformų programomis konkrečiose valstybėse, nes, bet jeigu galvojame apie bendrą reformų programą, ar tai reikėtų sieti su OMT, ar reikia pakankamai uh, plačių užmojų tos programos, yra jūsų manimų dabartinė programa yra pakankamai uh, plačių užmojų. Jeigu žiūrėtumėm šiuos metus ir pažvelgtumėm, kokia situacija buvo vasario mėnesį, man atrodo, daug žingsnių, daug priemonių buvo imtasi iš visų pusės, visų pirma, iš Europos parlamento pusės, taip pat ir iš Europos vadovų tarybos pusės. Tai šiuos metus, jeigu pa, 2012 metus, jeigu palygintumėm su 2011 metais, manau, kad šie metai. E, išsiskiria e, savo susitarimais dėl reformų, dėl valstybių narių, e, tiek fiskalinių, tiek struktūrinių reformų ir taip pat pasižymėtų finansinių rinkų stabilizacija. Ačiū. Uh, Ačiū dabar e, socialistų, socialdemokratų frakcijos vardu Arlį Makartį. Aš norėsiu sugrįžti prie to klausimą, kurį uždavė Filip Lambert. Mm, aš nekartą žiniasklaidoje esu pastebėjusi, kad jūs, pirmininkė, e, minite, kad jūs esate pasyvus veikėjas tose diskusijose dėl tos bankinės sąjungos. Aš manau, kad vis tik tai turėtumėt imtis aktyvaus vaidmens, kad užtikrintumėte ECB tinkamą veikimą kaip vienos priežiūros institucijos. Mes pradėjome nuo 6 tūkstančių bankų, kuriem būtų tiesioginė priežiūra taikoma. Dabar tik tai 150 bankų būtų, o likusių bankų jau jūsų priežiūros funkcijos būtų pasidalytos su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Aš noriu paklausti, kaip jūs tai padarysite. Jūs sakėte, kad jūs reikalausite, kad būtų užtikrinta, kad būtų laikomasi bendrų taisyklių vadovų. Ehm, ar jūs tai, kaip jūs tai užtikrinsite? Ar su vyriausybėmis dirbsite, ar su nacionalinėmis priežiūros institucijomis kažkaip tai dirbsite? svarstysite. Taip pat žinome, kad taryba nusprendė, kad nebūtų skolų apjungimas daromas, taigi nebus bendro pasidalėjimo skolomis prisimamo bent visų bendrų pečių. Tai kaip tai bus, kas tada atsakingas bus už banko išpirkimą, ar mokesčių mokėtojas jau bus paleistas nuo to kabliuko, bet taip pat kaip bus su leidimais atsitraukti, bet kai kurie ekspertai sako, kad ECB dabar turėtų pradėti tuos formalius susitarimus dėl skolų likvidavimo su valstybėmis narėmis ir kad bankas turėtų patekti tada nacionalinę sistemą ir nacionalinė priežiūra jam turi būti taikoma. Taigi aš, man įdomu, kaip viskas vyks, nes aš mažai tų žinių turiu ir, ir man yra pakankamai neaišku, tai ką daryti tiem žmonėm, kurie iš viso nieko nežino apie tą, kaip jūs galėtumėte tai paaiškinti ir kaip jūs vertinate tarybos žingsnius. Kai aš kalbu apie ECB, kad jis yra pasyvus veikėjas, tai aš noriu pasakyti, kad teisinę bazę mes priimame, mes esam gavėjo pusėje. Jūs teisinę bazę formuojate, aišku, visų pirma komisija pasiūlo, parengia projektą, paskui jūs, tai yra Europos parlamentas ir taryba tvirtinate tą teisinį pagrindą, ku, o mes jau gauname tą, tą teisinį pagrindą, kurį turime gyveninti. Ir kai eina kalba apie gyvendinimą, tai jau aišku visiškai kas kita. Tada ECB ir priežios valdyba e, užsijima tuo. ECB visų pirma turi būti tikras, kad visi, visos logistinės prielaidos dėl šio mechanizmo gyveninimo būtų sukurtos. Tai čia jau mes turime tai padaryti. Ir aišku, dirbsime kartu, kaip aš nekartą sakiau, taip mes dirbsime kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Um, nacionalinė valdyba yra, sud... E, priežiūros valdyba yra sudaryta iš nacionalinių priežiūros institucijų atstovų. Taigi dabar, kai kalbame apie 150 bankų, aš žingsnį į šoną dabar žengsiu. Viena mintis būtų tokia, kad mes bankinę rinką padalintumėm į dvi dalis. Dal... Viena dalis būtų tiesiogiai ECB prižiūrima, o likusi dalis liktų nacionalinės priežiūros e, kompetencija. Tai netiesa. Mes turėsime vieną bendrą priežiūros mechanizmą, kuris bus sudarytas iš nacionalinių priežiūros institucijų ir ECB tų žmonių, tiksliau ECB, kurie neturi atsakomybės ar tiesioginės atsakomybės už monitoringo politiką. Mm, Už pinigų politiką, atsiprašau. Tai, o dabar jau, kai kalbame apie priežiūrą, tai čia dėl tų 150 bankų, tai čia būtų centras labiau dominuojantis, centrinė ta priežiūra, o dėl likusių e, būtų labiau necentrinė priežiūra dominuojanti. Bet bet kokiu atveju ACB išlaiko galės leisti bendras e, instrukcijas, nurodymus nacionalinėms priežiūros institucijams ir turi teisę pareikalauti, kad bet kuris bankas patektų į jo, tiesio, į jo priežiūros rytį. Tai yra, kad prie tų maždaug 150 bankų, apie kuriuos kalbame dabar, kad kažkuris bankas bet kada būtų prijungtas, jeigu mes to norėsime. Tai yra, bet tik tai noriu pasakyti, kad ta sistema dar yra formuojama, dar tik kuriama ir aš turėsiu galimybę jums apie tai papasakoti vėliau, kai mes patruputėlį užžengsime tuo keliu. Dabar dėl skolų e, likvidavimo fondo. E, skolų likvidavimo valdžia, kai, e, institucija, kaip aš sakiau, 90 procentų yra teisiniai pakeitimai ir 5 ar 10 procentų tik tai yra pinigai. Ką mes turime užtikrinti, tai kad mes turėtumėm vieną bendrą skolų likvidavimo o, mechanizmą eurozonoje. Gal dar aiškiau pasakysiu, kuomet banko, o, bankas Kai bankas likviduojamas ir aišku yra e, kyla klausimas, ar um, kreditoriam bus kažkas gražinama ar ne, ar akcininkai bus nušluoti ar ne. Turiu pasakyti, kad eurozonoje dabar yra 17 skirtingų teisinių bazių. Tai reiškia, kad kreditorių sąrašas bus, pavyzdžiui, visiškai kitoks, e, skirtingas 17 valstybių narių. Tai, ką reiškia banko likvidavimas, e, yra vienas dalykas vienoje valstybėje narėje, kitas, kitas dalykas kitoje valstybėje narėje. Viskas labai priklauso nuo nuo to, kokioje valstybė narėje vyksta to banko likvidavimas, kuriem e, tai bus sprendžiama, kuriem ir kreditoriam, kas turi būti priskirta, akcininkai prie ko turi būti priskirti ir taip toliau. Ir tai apibūdina patį banko likvidavimą. Man atrodo, visų pirma, tą žingsnį reikia žengti. Antras dalykas, kai na kalba apie likvidavimą. Tai nėra išpirkimo, nėra skolų išpirkimo fondas. Todėl reikia apie tai kalbėti. Todėl šis likvidavimo fondas nebūtinai turi būti milžiniškas. Reikia tik tai to, kas yra būtina tiems likvidavimo veiksmams finansuoti. Tai yra, pavyzdžiui, kažkokį tai padalinį uždaryti, kažkokį perinamo laikotarpį procesą finansuoti kitam padaliniui ar kitam filialui. Tai yra būtų riboti, aiškiai, apibriežti kažkokios tik tai apibrieštos lėšos. Atsiprašau, kartais e, labai išsiplečiu. Labai svarbių klausimų jums buvo pateikta. A, bet e, e, nacionalinės priežos institucijos sakys, mes neprisidėsime prie e, banko skalų likvidavimo ir tada vėl mokesčių mokėtojai e, E, mokės. Mes kol kas neturime nieko dar sukūrę iki galo. Tačiau aš įsivaizduoju taip. Centrinės priežios institucijos pareiškimas e, bus padaitas dėl to, kad bankas yra likviduojamas ir tai labai stiprus pareiškimas. Dėl to nacionalinės priežios institucijos nebeturės daug veikimo laisvės. E, Įsivaizduokite, kas e, bu, bus, jeigu priežiūros valdyba pasakys, kad reikia likviduoti banką, o nacionalinė priežiūros institucija nieko nedarys. Tai ką darys indėlininkai su to banku? Ar įsivaizduojat, kas bus? Tai pirmiausia, jie aišku, išeis masiškai atsims indėlius iš to banko. Ir e, Mes turime, aišku, viską labai išsamei aptarti prieš pradėdami veikti. EPP e Gunaras Okmarkas, kuris yra pranešėjęs dėl mm, e, krizių e, likvidavimo pasiūlymo. Ačiū. Aš noriu paklausti apie makroekonominės pasiekmes monetarinių sąlygų palengvinimo, kuris dabar visur vykdomas pasaulyje ir e, JAV Federalinių rezervų bankas pirkimo programą pateikė 40 milijardų dolerių per metus, Japonijos bankas tą patį daro ir visa tai yra apibūdinta kaip e, didžiausio pinigų kiekio pasirodymas bet kada pasaulyje ir kaip bus su finansinėmis rinkomis, bet man būtų labai įdomu išklausyti jūsų nuomonės. Kai jeigu pasižiūrėsime uh, už kampo, kokią įsivaizduojat riziką, jūs uh, per savo pradinį pasisakymą sakėte, kad reikia išlaikyti, išvengti makroekonomikos disbalanso. Ir reikia pasakyti, kad tikrai nematome uh, to monetarinio įzingo, e, pinigų kiekio didinimo, kaip kad anksčiau. Ir kaip bus su ilgalaikė perspektyva, už kurią jūs atsakingi. Aš būčiau labai laimingas, jeigu turėtumėte dar šiek tiek laiko pakalbėti apie fragmentacijos nesusiskaitimų pavojų. Ir dabar mes e, kūrėme e, Europos priežiūros instituciją Eurozoną ir kokios bus pasiekmes. Bet pagrindinis mano klausimas yra susijęs su makroekonomika. Aišku, aš galiu kalbėti tik tai apie ECB kompetencijos, savo kompetencijos ribas. Mes E, įvykdėme dvi ilgalaikio refinansavimo operacijas e, skirtas likvidumui e, koreguoti, bet viskas buvo susijęs su pareiškimais, o ne veiksmais. Dėl pirmosios priemonės. Ponas Hokmarkas, bet jūs sakėte, kad imsitės tokių veiksmų esant reikalų. Taip, taip. Bet dėl tų pirmų dviejų operacijų E, pinigų bazė buvo sukurta, bet IM3 neperėjo tą pinigų bazę, o infliacijai e, reikia, e, ne, reikia, kad likvidumas pereitų IM3 į pinigų kiekį, kurį gali išleisti žmonės, kurie yra skolinami žmonėms, dėje mes nematėme tų elementų. Ir tuo pat metu metu mes nematėme, kad tie pinigai pakliūtų į ekonomiką. Man jau anksčiau uždavinėjo panašius klausimus ir mes nepamatėme, kad a, likvidumo pajėgumų problemų būtų. Matome, kad 2,2 infliacija, anksčiau buvo 2,7 ir e, ilgalaikiai infliacijos lūkesčiai yra labai nusistovėję. Toliau kitas klausimas, kas jeigu pamatysime, ką nors mes turime daugybę priemonių, kurios galėtų e, suvaldyti mūsų sukurtą likvidumą prieš jam patenkant į sistemą. Ir iki metų pabaigos, kitų metų pradžios mes pamatysime, kad kai kurie bankai gražins e, lėšas paskoltas pagal ilgalaikio refinansavimo operacijas, dėl to ECB e, e, balansas pasikeis mes sureagavome birželį ir Liepos mėnesį, Liepos pabaigoje prieš eurozonos e, susiskaidimą. Ir tai galėjo, aišku, sukurti labai e, baisių e, pasiekmių, bet e, mes matome, kad visose sėtise finansų rinkose labai gerai, labai pagerėjo padėtis bendro priežios mechanizmo pat tvirtimas turėtų toliau mažinti eurozonos e, susiskaidimą. Taigi, galvojant apie antrą šių metų pusmetį, galima pasakyti, kad laipsniškai gerėjo padėtis, kalbu apie finansavimo sąlygas. Tai yra viena iš priežasčių, e, dėl kurių mes kalbame apie atsigavimo pradžią kitų metų antrąjį, pusperą, kitų metų antrąjį pusmetį. Ačiū. Dabar Anipadėmata. Ačiū, Šern. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu kai ką pasiaiškinti. Dėl bankų, kurie nekelia pavojaus e, sistemai, ar jie e, galės gauti tiesioginio rekapitalizavimo lėšas iš stabilumo mechanizmo, tie, kurios prižiūri nacionalinės e, priežiūros institucijos. E, vals, ECOFIN ir e, valstybių ir vyriausybių vadovai, bankų sąjunga e, patvirtino prie, pasiūlymus dėl jos, taip pat dėl Europos priežios mechanizmo, bet dėl bankinės sąjungos ne viskas pakankamai ambicinga. Mano klausimas, ar gali bankų sąjunga pradėti veikti nesant deramo fiskalinio e, rizikos pasidalymo mechanizmo? Ir ką Jūs galvojate apie tą mintį, kurios nebeliko tarybos išvadose dėl eurozonos fiskalinių pajėgumų ateityje? Ir dar vienas e, klausimas dėl Graikijos. Eurogrupė neseniai priėmė atitinkamus sprendimus. Noriu paklausti jūsų, kada galima tikėtis, kad ECB ir centriniai e, bankai pradės įgyventi šį nepaprastai svarbų sprendimą iš vertybinių e, popierių rinkų programos iš šalies atskirą sąskaitą, kada pradės plaukti lėšos. Dėkuoju dėl bankų, kuriuos prižiūrės ECB, taip pat kuriuos prižiūrės. Labai svarbus e, dalykas yra sisteminė rizika. Kai kurie bankai galbūt nėra labai dideli, bet jie gali e, kelti pavojų sistemą ir jie paklius į tą 150. Mes dar neturime tikslaus skaičiaus, ar tai bus 130 ar 150. Daug e, dalykų bus aktualu ir taip pat neaišku, kiek ne eurozonos e, šalių prisijungs prie sistemos. Bankinė sąjunga be fiskalinės sąjungos. E, tris ramščiai anksčiau buvo bankų sąjungoje E, ir du iš jų susijęs, nebuvo susijęs su skolos mutualizavimu, o trečiasis taip yra e, bendra garantija indėlių numatoma. Pagrindinis dalykas yra tas, kad e, dėl priežiūros problemų sprendimo sėtise galime turėti bank, bankų sąjunga ir tam e, tikra prasme tarp bankų ir valstybių bus e, nutrauktas ryšys, ypač dėl e, bankų priežiūros. Pirmiausiai, centrinė priežiūros institucija vertins bankų būklę nepriklausomai nuo to, kur veikia tie bankai ir e, nepriklausomai nuo nacionalinių interesų ar nacionalinio politinio spaudimo. E, Taigi, tam tikrų mastų tas ryšys bus nutrauktas tarp valstybių ir bankų, bet jeigu reikės rekapitalizuoti banką, e, kuriam netaikoma Europos stabilumo mechanizmo programa, e, ir tai bus susijęs su nacionaliniu biudžetu, taigi ryšys e, nutrauktas, bet ne visiškai, bent jau toks mano vertinimas būtų. Mes jau e, daug kartų sakėme, kad prieš mutualizuojant riziką reikia pademonstruoti, kad visos šalis nori dalytis nacionaliniu suverenumu fiskalinėje srityje ir ar jos tikrai nori savo prisimtų taisyklių e, laikytis. Tik tai toks yra kelias užtikrinant pasitikėjimui ir tai yra būtina sąlyga e, skolos mutualizavimui ir fiskalinės sąjungos egzistavimui. Dėl e, pelno. SRP pelno. Mes paskirstėme šį pelną nacionaliniams bankams pagal nacionalinius teisės aktus e, pelnas bus perduotas e, arba nebus perduotas nacionaliniams vyriausybėms dėl fiskalinių pajėgumų. Ir E, bendras biudžetas idėja nedingo visiškai, nes e, kalbama apie reformų kontraktus arba sutartis. Ir tokiu būdu e, fiskaliniai pajėgumai atsispindi vadovų išvadose. Dabar EPP atstovas Georgo Fejo. Dėkoju. Noriu pateikti Jums keletą klausimų. Pirmasis yra susijęs su tuo, kas bus daroma skolos ir deficito tikslus e, įgyvendinant pagal e, fiskalinį ir augimo sustarimus. Kalbama apie pirago ir rimbo principą dažnai čia srityje. Ir taip pat matome, kas yra kas. Bet jeigu pasižiūrėsime į Portugaliją ir Airiją, galbūt reikėtų daugiau paskatų šioms šalims, kad jos galėtų e, žengti teisingų kelių ir įgyvendinti reikiamas reformas. Kitas klausimas dėl valstybės skolos. Daugelie šalių ji viršė nustatytas ribas. Jūs kalbėjote apie įvairias priemonės, e, kurias galima pasitelkti, pavyzdžiui, išpirkimo fondą. Ir norėčiau paklausti, kas jūs nuomonė turėtų būti padaryta, mažinant pernelyg didelį įsiskolinimą. Ir dar Pasinaudosiu progą, palinkėsiu jums linksmų kalėdų, puikių kitų metų, visiems to linkiu. Ir jeigu e, jūs skaitėte Jeigu skaitėte nesnei Financial Times, tai e, turbūt žinote kad labai daug ko tikimasi iš jūsų kitais metais. Kaip žinia, e, yra priemonių, kurios e, turi trumpalaikio poveikio. Kaip sušvelninti tai? Yra įvairių būdų. E, kaip mažinti išlaidas, o nedidinti mokesčius. Taip pat e, reikia kalbėti apie struktūrinės reformas. Tikimasi, kad eksportas pradės aukti. Matome pavyzdžius iš šalių, kurios sušvelnino neišvengiamų fiskalinių korekcijų pasiekmes e, per e, augantį eksportą ir tai užtikrina e, daugiau augimo ir darbo vietų, darbo vietų kūrimo. Aišku, situacija yra labai sudėtinga, labai skausminga toms šalims. Taigi neturėtume mm, pernelyg lengvabūdiškai apie viską galvoti, nes tai yra rimti dalykai dėl nepaprastai aukšto įsiskolinimo lygmens. Tikrai nėra kažkokio magiško recepto, kuris leistų šią problemą išspręsti dauguma šalių, kurios dabar patiria e, didžiausius sunkumus, yra labai įsiskolinusios. Dabartinė strategija skirta tam, kad būtų sumažinta skola arba skolos BVP santykis. Ir aš e, tikrai esu Jums labai dėkingas už e, palinkėjimus dėl kalėdų ir mielai Jums to paties linkiu. Visiems. And... Ačiū. Dabar žodis ponui Ramon Tremoza, Alde frakcija. Ačiū. Aš norėčiau užduoti klausimą e, dėl Ispanijos prognozių Jūs esate labai optimistiškai nusiteikęs, tačiau norėčiau priminti, kad e, Europos komisija, MFF, taip pat ir skirtingi Ispanijos bankai atliko tyrimą ir sako, kad 2014 metai gali būti patys blogiausi Ispanijai. Kalbam, kalbame apie BVP sumažėjimą, nedarbo lygio išaugimą, e, įmonės užsidarys, e, valstybės skola nebus kontroliuojama. Ir taip pat E, na, reikės padengti ir e, kaštų susijusius su pagalbos e, išpirkimo programos dalyvavimu. E, norėčiau priminti, kad tik tai 3-4 e, regionai eksportuoja. Aš, pažiūrėjau, esu kilęs iš Katalonijos ir e, iš Katalonijos 30 procentų e, eksportuojama visų Ispanijos e, prekių. Na ir aišku, eksportas auga, tačiau būtent katalog, Katalonija, todėl norėčiau sužinoti, kuo pagrystas jūsų visas optimizmas. Ačiū. Na, aš nepateikiau prognozių konkrečiai Ispanijai, kalbėjau apie visą euro zoną. Ir um, tai tiek būtų iš mano pusės. Kadangi man dar yra laiko, tai pasakysiu, kad e, prieš mėnesį e, Ispanijos finansų ministras atvyko į Europos parlamentą ir pasakė, kad e, Ispanijos e, ekonomika yra labai konkurencinga. Taigi norėčiau paklausti, ką Jūs apie tai manote. Atsiprašau, tačiau aš e, nekomentuosiu uh, tai, ką pasakė vienos ar, šalies, vienos ar kitos šalies ministras. Aš galiu komentuoti faktus. Ir faktai rodo, kad uh, e, Ispanijoje sumažėjo darbo kaštai ir taip pat uh, sumažėjo. Uh, biudžeto deficitas. Taigi matome, kad na, situacija gerėja. Uh, Ir labai na, keista, kad yra nepripažįstama pasiekta pažanga. Ta, ga, ta galiu pasakyti ir apie Ispaniją, ir apie Graikiją, ir apie Airiją, ir apie Portugaliją. Tai yra tie metai, kai buvo na, per sunkumus pasiekta pažangos. Kadangi dar man liko laiko, tai Aš norėčiau dar užduoti vieną klausimą. Kai jūs kalbate apie darbo kaštus, ar jūs darote skirtumą apie, tarp privataus sektorius ir valdž... viešojo sektorius? Nes jeigu aš neklystu, e, buvo pasakyta, kad 13 atlyginimas e, valstybės tarnautojams bus nemokamas šiemet, bet bus sumokėtas kitais metais. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar darbo kaštai mažėja, kalbant tik tai apie privatų sektorių ir ar apie viešąjį. Aš kalbu apskritai apie visą ekonomiką. Tuo pat metu buvo gyveninta e, reformų ir darbo rinkoje uh, Taigi vėlgi, aš manau, kad e, buvo pasiekta pažangos, nors e, ta pažanga buvo labai skausminga. Tikėkime, kad kalėdos ateis. Dabar norėčiau suteikti žodį e, poniai Gozes, EPP frakcijos vardu. Merci, madame. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė CB pirmininkė, kad jūs vėl atvykote į mano posėdį. Na, kaip Ispanijoje šiek tiek koridos matėme. Dabar jūs aiškiai papasakojate, kaip bus viskas organizuojama, kokie bus terminai, kaip bus bendarbiaujama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Aš kiek prisimenu, kas buvo paskelbta iš pradžių dėl priežiūros, kalbant apie europinę priežiūrą buvo sakoma, kad reikia spręsti sistemos trūkumus, kurie buvo konstatuoti krizės metu. Šiandien mes suprantame, kad tikslai, kurie dabar um, užsibriežti, yra daug kunklesni ir aš norėčiau jūsų Taip, pratesiant tą koridos temą, tai paklausti, kada ECB ketina e, geriau kažką padaryti ir, ir su kokiamis papildomomis priemonėmis ketinate to pasiekti. Kolega štai iš šono sako, kad labai e, turint omeny, kad jau laukiam kalėdų, tai mano tokie piktoki klausimai. I, I, I Ačiū. Na, aš pats uždavinėjau tokį klausimą. Tai yra tikrai toks natūralus klausimas ir nesudėtingas. Geriau jau, kad aš pateikčiau atsakymą. Tačiau aš nemanau, kad mes na, būsime geresni nei bet kuri kita nacionalinė priežiūros institucija, nes mes sukursime bendrą priežiūros mechanizmą kurį įgyvendins nacionalinės priežiūros institucijos kartu su ECB. E, taikant tokį mechanizmą mes e, sugebėsime na, eliminuoti e, nacionalinės sienas, dėl ko atsiranda ta fragmentacija euro zonoje. Taigi, na tikrai niekada nesitikėjau, kad Europos centrinis bankas galėtų kažką geriau padaryti iki to laiko, kol padarė. Ačiū. Žampoli, jeigu nenorite pasisakyti, tada suteiksiu žodį Piteriui Skina, socialistų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. E, 2012 metais jūs buvote išrinktas metų žmogumi. Ir e, sakote, kad e, na, sunku atlikti situacijos įvertinimą, bet e, aš norėčiau sužinoti, e, kokie bankai galėtų gauti tiesioginės rekapitalizacijos paramą iš, jeigu joms bus taikomas tas SSM mechanizmas. Jeigu atsakysite mane, mano klausimą, tai būtų vienintelis klausimas, kurį norėčiau užduoti. Deja, aš negaliu kol kas pateikti konkrečių duomenų, nes kalbame apie visiškai kitą procesą. Mes žinome, kurie bankai galėtų, galėtų prašyti to, kadangi yra tam tikrose šalyse ir um, jiems galėtų būti taikomas tas SSM priežiūros mechanizmas, tačiau sunku pasakyti, kuriems uh, bankams reikės uh, tiesioginės uh, rekapitalizacijos metų eigoje. Sudėtinga tokiu, visą tai įvertinti. Visų pirma, sprendimą turėtų priimti SSM ir SSM, ESM E, pasinaudos SSM mechanizmu ir priims sprendimą. Tačiau būtent ESM galiausiai priims sprendimą. Dėkoju. Taigi praktiškai sunku e, pasakyti konkrečius skaičius, tačiau teoriškai gal na, būtų galima ką pasakyti. Apskritai apie bendrą ekonomiką E, žinau, kad e, kai kurie ekonomikai labai skirtingai vertina perspektyvas. Ekonominės perspektyvas jūs sakote, kad jūs norėtumėte atskirti pinigų politiką nuo būsimos priežiūros klausimo. E, ar jūs, kaip jūs vertinate, kaip jūs na, vertintumėt savo vaidmenį bendroje ekonomikoje. Daug valstybių narių daug e, padarė, bet e, galbūt jūs sulauksite kritikos iš valstybių narių dėl to, kad e, gal veikit, duodate joms nepakankamai. Na, kaip sakiau, mes šiais metais įgyvendinome dvi LTRO ilgalaikio finansavimo refinansavimo operacijas, taip pat ėmėsi kitų priemonių, kad būtų galima užtikrinti finansavimą. Nes bankai, e, jie skolindami, e, gauna, įgauna tam tikras užstatymo priemonės, kurias gali siūlyti mums, o mes galime tada su jais bendradarbiauti. Palūkanų normos yra labai nedidelės Ir tuo pat metu buvo užtikrintas pinigų stabilumas ir bu, bus užtikrintas atsižvelgiant į infliacijos prognozes e, vidutinės ir ilgalaikės perspektyvos kontekste. Taigi tokie buvo mūsų pasiekimai ir tikimės, kad ta mūsų pinigų politika yra tinkama. Mes e, laiku užtikrinome e, priimtiną gerą ekonominę situaciją. Taigi, kalbant apie ECB prognozes, tai Kalbant apie visą eurozonos zoną, tai tikimės, kad kitų metų antroje pusėje ekonomika pradės atsigauti. Dėkoju. Uh, Peteris so, uh... sako, kad jis jau baigė savo klausimus. Na ir Gay Mitchell pabaigai apie pavardu. Ačiū, pirmininkė. Noriu prisijungti prie kolegų palinkėjimų ponui Dragi, linksmų kalėdų, kalėdų gerų metų ir aš taip pat ir prisiminsiu kovo 17 Švento Patriko dieną Airijai galvojant apie skolos peržiūrėjimą, mums gal tai būtų aktualu, bet aš gal nesileisiu. Tai dabar galvojant apie, apie oportunistinius pareiškimus, kad taupimas ne, ne, neveikia, matome, e, kokia yra dabartinė situacija, bet tuo pačiu metu kyla pavojus, kad visuomenė mūsų nepalaikys, jeigu nesuteiksime jiems jokios vilties. Taigi, ponė Dragė, noriu paklausti jūsų štai ko. Vokietijos finansų ministras Volkan Šlaubė e, Wall Street žurnale praeitą savaitę pareiškė, kad pacita, pacitavęs Schneider e, Londono vyriausiai finansistą, kad e, jis atliko e, analizę, kad cituoju. Eurozona, jeigu liks savo reformų kelyje gali iš e, šios krizės išbristi kaip viena iš pačių dinamiškiausių vakarų ekonomikų. Citatos pabaiga. E, pirmininkė Dragi, ar jūs galėtumėte irgi tok, pasidalyti tokiais pat viltingais pareiškimais prieš kalėdą su mumis? Yes, Taip, aš pritariu tokiai pozicijai. Aš pritariu tai pozicijai, kadangi eurozona. Uh, turi geriausius pagrindus, pamantus, kuriuos mes galėtumėm dabar panaudoti, jeigu žiūrėtumėm biudžeto deficitas, skolas, einamos, einamą sąskaitą, um, kainas, infliaciją kur be pažiūrėtumėt, visur randame mažiau išbalansuotą situaciją čia nei kitose pasaulio šalyse, kitose pasaulio kampeliuose. Taigi, ką mes turėtumėm sugebėti padaryti, tai yra pasiremti tokiais tvirtais pamatais, tai eurozona ir įveikti mūsų fragmentaciją, mūsų susiskaldimą, kuris tam tikrą e, prasme izoliuoja valstybės, jos užsidaro savo e, individualiuose e, trūkumuose procese. Mums reikia įveikti tos iššūkius ir man atrodo, kad šiais metais mes tikrai nužengėme ilgą kelią link tokio tikslo koreguodami tos disbalansus tiek fiskalinius, tiek struktūrinius konkurencingumo prasme, tiek galvojant apie eurozomos valdyseną, stengdamiesi pasiekti prasmingesnės, tikresnės monetarnės sąjungos. Tačiau niekada neturime pamiršti, kai žiūrime į savo pamatus kaip visumą, jie yra iš tikrųjų geri. Ir jie yra tvirtas e, pagrindas e, tam tikslui, kurį ministras Šoiblė paminėjo. Ačiū. Ačiū pirmininkė už tokias kalėdinės viltis. Uh, Bet aš norėčiau pasakyti štai, ką man atrodo svarbu tai pasakyti. Mes nuolat sakome žmonėms, ką reikia padaryti, bet mes dažnai nesugebame žmonėms pasakyti, kodėl tai reikia padaryti. Taigi aš norėčiau pasiūlyti, kad jūsų, kaip Europos centrinio banko pirmininko, kuris tikrai labai gerai atlieka savo darbą ir kaip bendrai centrinis bankas atlieka labai gerai savo darbą, man atrodo, mes nepakankamai dažnai tą aiškiai pasakome, turėtume tai dažniau pasakyti, aš manau, kad savo lygmenių taip pat ir tarybos e, Europos Ministrų tarybos lygmenių, Europos vadovų tarybos lygmenių, gal reikėtų stengtis labiau pasakyti aiškiai, kodėl mes darome tai. Aš norėčiau pasiūlyti, galvojant apie 2013 metų pareiškimus, gal reikėtų labiau įtraukti to paaiškinimo. Ačiū, ačiū už jūsų malonius žodžius ir už jūsų tą pasiūlymą, kad reikėtų daugiau paaiškinimo. Uh, kuomet pateikėme savo politikos komentarus ar darome politinius pareiškimus, reikia daugiau paaiškinimų. Tikrai, mm, manau, stengsimės į tai atsižvelgti. Labai ačiū. Tuo baigėme mm, tokį e, pokalbį pinigų klausimais. Kitas susitikimas turėtų būti vasario 18 dieną. E, ir ministras Šelį dar turėti, turėtų atvykti Kipro pirmininkavimo pabaigoje į mūsų posėdį. Pusę tai bus. Ir tiem, kas išeinate, noriu priminti, kad rytoj, susitiks, rytoj posėdžiausime 2Q2 salėje, nes pirmininkų sueiga šioje salėje pirmininkaus. Taigi rytoj prašau nepamiršti nueiti į 2Q2. Dabar padarysime trumpą penkių minučių pertraukėlę. Okay, so we are now uh, back on to. Grįžtame e, prie darbų. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas, keitimas e, nuomonėmis su ECOFIN vadovu, ponu Vasos Šelį. Aš pirmiausiai suteiksiu žodį, kaip visada, ponui, e, mūsų svečiu, tai bus ponas Šerį, 10 tai minučių jis kalbės. Paskui 5 minučių klausimų atsakymų sesijos e, bus e, surinktos ir dabar žodis ministrui. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, norėčiau padaryti pareiškimą Europos Sąjunga tebėra didžiausia bendra rinka, o euro, euras tebėra didžiausia rezervinė valiuta net ir krizės laikotarpius. Pagal e, nesnei atliktą e, rugsėjo mėnesį apžvalgą EBPO ir komisijos ekonominės e, prognozijos buvo paskelbtos praeitą mėnesį, tai Vokietija, Prancūzija ir Italija partijų ekonomika antrai pusmetį mažėjo. Deja, tai reiškia, kad prognozės yra nelabai optimistinės, galvojant apie tai, kad mums reikia kovoti su ypač e, skaudžiu jaunimo nedarbu, neda, e, jaunų žmonių neturinčių darbų skaičius augo jau keletą metų ir nedarbas yra vienas iš skaudžiausių dabartinės ekonominės krizės aspektų ES. Eurozonos krize neigiamai veikia e, verslo pasitikėjimo pasaulio mastu. ES 17 šalių tos prognozės yra silpnos ir mes dėl to turime ieškoti krizės tvaraus sprendimo kelio. Daug valstybių narių įgyvendino rimtas struktūrinės reformas pastaraisiais metais, tačiau dar yra nemažai iššūkių, kuriuos reikia atremti. Mes visi žinome, kad struktūrinių reformų rezultatas paaiškės pirmiausia per vidutinės trukmės laikotarpį ir turėtų tas poveikis teigiamai paveikti visą ekonomiką. Eurozonos bankų problemų sprendimas e, turi užtikrinti sklandų rinkos funkcionavimą, fiskalinę konsolidaciją, e, taip pat e, turi e, E, vykti pinigų politikos priemonių gyvenimas ir atrodo, kad tie dalykai atsigauna ES. Dabar pristatysiu Jums trumpai e, Europos vadovų susitikimo rezultatus. E, vadovų taryba sutarė dėl priemonių plano, baigiant kurti ekonominę ir pinigų sąjungą, pagrįstą gilesnę integraciją ir sustiprintų solidarumu. Labai svarbu išbristi iš užburto rato tarp bankų ir valstybės skolų. E, mes e, žinome, kad e, spalio mėnesį šiais metais Europos taryba patvirtino išvadas dėl veikimo struktūros ir 13 metais per pirmą pusmetį turi būti daug kas padaryta, kad būtų įkurtas bendras priežiūros mechanizmas ir Europos stabilumo mechanizmas, kad pradėtų veikti tokiu būdu bus galima tiesiogiai rekapitalizuoti bankus. Kontekste, kur bankų priežiūra e, pereina į bendrai priežios mechanizmą, tai bendras problemų sprendimo mechanizmas e, turės veikti. E, šiuo tikslu kitais metais komisija pateiks pasiūlymą dėl bendro problemų sprendimo mechanizmo valstybėms narėms, kurios dalyvauja bendroje priežiūroje ir tai bus prioritetinis dalykas siekiant patvirtinti pasiūlymą dar e, esančiai parlamento e, kadencijai. Tai užtikrintų didesnį finansų stabilumą, leistų e, geriau likviduoti finansų įstaigas ir apsaugoti mokesčių mokėtojus bankų krizės kontekste. Reikia e, galvoti apie ekonomikos augimą, konkurencingumą, užimtumą. Europos Sąjungoje, ypač e, Eurozonoje. Ir šioje srityje bus e, birželį kitais metais išanalizuoti pateikta visa eilė pasiūlymų. Tai susiję su nacionaliniu reformų koordinavimu, socialiniu, e, ekonomijos ir pinigų sąjungos aspektu, e, tam tikrais modalumais e, dėl tarpusėje sutartų sustarimų dėl konkurencingumo, augimo, solidarumo mechanizmo ir priemonių skirtų bendrai rinkai gilinti ir jos vientisumai apsaugoti. Per visą šį procesą e, demokratinis legitimumas ir atskaitomybė bus užtikrinta. E, politikos e, integravimas konkurencingumo priemonės turėtų taip pat e, būti siemas su Europos parlamento vaidmeniu ir jo veiksmais reikia užtikrinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių parlamentų, Europos parlamento pagal 13 stabilumo E, koordinavimo ir e, valdysenos 13 straipsnį ir sutarčių pirmąjį protokolą. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai kartu e, spręs, kaip organizuoti konferenciją savo atstovų, kad būtų galima aptarti klausimus susijusius su EPS. Dėl Graikijos. Eurogrupė E, vadovų taryba taip pat e, sutarė pakoreguoti fiskalinio prisitaikymo planą, kad būtų per du metus iki 16 metų e, priimtos tam tikros skolos mažinimo priemonės. Graikijos valdžia taip pat sutarė dėl priemonių 13-16 metams ir priemonėms e, sumažinti skolą iki tvaraus ligmens iki 20 metų iki 24 BVP e, procentų. 124, atsiprašau, procentų BVP. Ir taip pat e, daug dėmesio skirta banko operacijoms. Ekonominė valdysena dabar. Dviejų priemonių paketas. Esu patenkintas, kad beveik pasiektas sustarimas šiuo klausimu. Norėčiau padėkoti pranešėjams ir darybininkams už jų didžiulės pastangas, už kompromiso siekį, kadangi mes jau dabar dėl tų pastangų e, beveik viską baigėme. Pono Gozės e, klausimas jau e, beveik išspręstas visiškai dėl. Pono Ferreiros klausimo liko tik vienas nespręstas punktas. Tai yra peržiūros nuostata ir susijusi E, komisijos deklaraciją dėl priemonių plano skirto EPS gilinti. Mes norėtume, kad šis klausimas būtų iki galo išspręstas, tačiau reikia pripažinti, kad labai sunku rasti sąlyčio taškus dėl tokių klausimų kaip euroobligacijos ar skolos išpirkimo fondas Europos masto. Taip pat egzistuoja labai svarbus teisiniai elementai E, dėl e, to, kas įmanoma pagal dabartinę sutartį ir kas ne. E, praeitą savaitę Europos vadovų taryba priejo prie išvados, kad reikia dar daugiau ką padaryti ties šiais klausimais. Europos tarybos vadovas glaudžiai bendradarbiavimas su komisijos vadovu ir su, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis 13 metų Birželio vadovų tarybai pateiks galimas priemonės ir priemonių planas siemas su datomis dėl atitinkamų klausimų, įskaitant solidarumo mechanizmą. Dabar būtų per anksti kalbėti e, apie išvadas, apie turinį tų teisės aktų, uh, Mm, iš anksto dar e, nepasibaigus papildomoms konsultacijoms, kurios e, turi įvykti. Lapkričio 28 komisija paskelbė savo planą ir e, paskelbė apie įsipareigojimą paskelbti deklaraciją atitinkamą ir dėl to mes visi turėtume sutarti. Aš tikrai tikiuosi, kad mes dar kartą galėsime įrodyti, kad bendrijos metodas gali tikrai praktiškai veikti dėl bendro priežiūros mechanizmo. Norėčiau tarti keletą žodžių dėl bendro priežiūros mechanizmo. Kaip jūs visi žinote, Ekofin praeitą savaitę pasiekė susitarimą, tai nebuvo lengva, vyko 15 valandų posėdis, reikėjo labai skirtingus klausimus suderinti e, posėdžio metu. E, susitarime Europos vadovų tarybos penki principai atsispindi. Tie principai buvo tokie aiškus ECB pinigų politikos ir priežios funkcijų atskirimas. Antras, E, sąžiningas traktavimas ir atstovavimas tiek euro zonos, tiek ne euro zonos valstybių narių dalyvaujančių bendrame priežiūros mechanizme. Trečias dalykas - atitinkamos atskaitomybės priemonės. Ketvirtas - bendras priežiūros mechanizmas bus pagrįstas e, aukščiausiais bankų priežiūros principais ir ECB vadovaus e, visų kreito įstaigų priežiūrai E, diferencijuotai ir atliks tiesioginę priežiūrą svarbiausių bankų atžvilgių e, veikiančių dalyvaujančiose valstybėse narėse. Ir penktas principas - priimtinas ir subalansuotas sprendimas dėl balsavimo ir e, sprendimų prieimimo Europos bankininkystės institucijoje. Tarybai buvo labai svarbu E, kad e, būtų išlaikytas bendrosios rinkos vientisumas, kuriant bendrą priežiūros mechanizmą. Taip pat labai svarbu buvo užtikrinti, kad bendro priežiūros mechanizmo įkūrimas ne pakeistų atitinkamų kompetencijų pusiausvyros. E, kalbu apie nacionalinės priežiūros institucijas ir Europos bankų instituciją. Jau dabar atlikome visus šiuos darbus ir galime kartu dirbti, kad E, baigtume kurti priežios e, struktūrą. Aš tikiuosi, kad artėjančios konsultacijos darybos dėl bendro priežios mechanizmo e, leis mums užtikrinti aukščiausius standartus bankų priežios sityje. Žvelgdami į neseną praeitį, suprantame, kad tai yra nepaprastai svarbu. E, E, kapitalo reikalavimų direktyva numeris 4. E, mes turime renkti toliau bendrą e, gairių vadovėlį, bendras gairias arba taisyklės, tai yra susijęs su peržiūrėtais kapitalo reikalavimais, ketvirtoji direktyva konkrečiai. Pirmininkaujant Kiprui mes pasiekėme nemažai pažangos šioje srityje o ateityje e, turėsime išspręsti dar likusius keletą klausimų ir tikrai galima tikėtis, kad e, greitai pavyks susitarti, nors kai ką ir reikia padaryti. Šiandieną išsamei nenorėčiau minėti jokių likusių klausimų, nes e, derama vieta tam svarstyti yra trišalės darybos. Aš dar norėčiau kai ką pasakyti. Galbūt būtų e, drąsu, ar ne per drąsu pasakyti savo kolegoms airiams, kad taryba šiam klausimui e, skiria labai daug dėmesio. Gruodžio 13-14 e, dieną vadovų taryba pritarė bendrai, bendram taisyklių rinkiniui ir paragino, kaip galima greičiau jį priimti. Dėl E, kapitalo e, reikalų dėl kapitalo, atsiprašau, kredito reitingo agentūrų. Mes pradėjome trišalės darybas, pradėję pirmininkauti ir aš esu tikras, kad e, ta sistema priežiūros, dėl ko sutarėme, e, leis užtikrinti geriau veikiančią finansinių paslaugų pramonę. Norėčiau paminėti, kad taip pat sutarta dėl valstybės skolos reitingų e, sumažintas kriterijų skai, e, skaičius taip pat e, apibrėžta atitinkamai pilietinė atsakomybė reitingavimo agentūrų. Apibrėžtos yra procedūros ir taip pat yra numatyta galimybė netai plačiai pasikliauti kredito reitingais rinkoje. Kitas dalykas e, - susitarimas su Europos parlamentu dėl rizikos kapitalo fondų ir socialinio verslumo fondų. Finansinių sandorių mokestis. Gerbiami nariai, e, pirmininkaujančio Kipro vardu norėčiau padėkoti parlamentui už nuolatinį dėmesį finansinių sandorių mokesčiui. Aš puikiai suprantu, kad parlamentui šis klausimas yra labai aktualus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ponios Podimatos pranešimas dėl bendros e, mokesčių e, finansinių sandorių e, klausimų bus šiais metais patvirtintas ir praeitais metais buvo atitinkama rezoliucija patvirtinta. Birželį Liepa taryba paklojo pagrindus sustiprinto bendradarbiavimo procedūrai. Tai leis valstybėms narėms, kurios išreiškia tvirtą pritarimą e, finansinio e, sandorių mokesčių dėgymui, dirbti susitariant tarpusavyje. 11 valstybių narių pasirinko prisijungti prie sustiprinto bendradarbiavimo mechanizmo ir dar viena galvoja, ar prisijungti. Todėl komisija yra pateikusi pasiūlymą dėl tarybos sprendimo e, leisti e, bendradarbiauti pagal sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą ir taryba labai daug dėmesio skyrė šiam pasiūlymui išnagrinėti parlamentas, tiksliau. Ir aš labai esu dėkingas parlamentui, kad e, savo nuomonę pateikė praeitą savaitę. Dabar mes galime e, žengti e, toliau link šios procedūros ir tik taryba turėtų surenkti diskusijas ir priimti atitinkamą sprendimą. Ačiū Jums uždėmesi. Much, uh, Ačiū Kipro finansų ministrui. Aš e, esu e, gavusi pirmininkančio šalies e, raštą, tiksliau tokią apibendrintą ataskaitą. Ir pirmą kartą jūs pripažinote ponios Gozės pranešinimo svarbą. Čia kalbate ir apie Europos semestrą ir apie Europos parlamento rezoliucijas. Taigi labai džiugu, kad jūs pagaliau pripažinote Europos parlamento vaidmenį. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms e, Jean-Paul Gozes, EPP frakcijos vardu. Merci, Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, kadangi šį vakarą esam uh, tik mes, sėdim tarpusavė, tai gal paprastai tada galime kalbėti, nėra tiek daug tų deputatų šiandien, tų, tos minios, kuri dirbo su pirmininkavusiu Kipro. Aišku, tai rodo, kad Kipro pirmininkavimas buvo labai tvirtas. Mes iš tikrųjų esam čia surinkę jūsų išklausyti. Aišku, Leodoro Dominičiai plačiau pakalbės apie tai, bet aš manau, kad jūs iš tikrųjų puikiai padirb, padirbėjote per tą laiką ir e, prie savo pasiekimų dar pridursite ir trečią e, dokumentą dėl e, kredito reitingavimo agentūrų ir dėl dviejų dokumentų paketo. Man atrodo, aš taip bent jau vertinčiau, kad darbas irgi yra užbaigtas. Taigi aš manau, kad po to Mm, pirmo pabandomojo tokio laikotarpio buvo gal ten tokių žodžių išsakyta ir, ir, ir nelabai e, švelnių, o po tokios gana sudėtingos pradžios, kol įpratom vieni prie kitų, aišku, suprasdami, kad pirmininkaujantį valstybė daug ką turi padaryti krizės momentu, taigi po tam tikrų sudėtingų momentų, man atrodo, galime pasakyti, kad viskas puikiai išsisprendė ir tikrai buvo pasakyti paspaustas akceleratorius ir todėl sugebėjome e, padaryti tiek daug pažangos šiais klausimais, kurie mums taip rūpi. Dabar dėl ateities, jūs apibūdinote, kokie uždaviniai mūsų laukia, jų tikrai daug, jūs priminėte tarybos sprendimus, ekofin sprendimus ir aš tik noriu jūsų paklausti, kokią, e, e, kokių pamokų jūs pasimokėte iš to Kipro pirmininkavimo laikotarpio, ką Jūs galvojate ateityje reikėtų padaryti, įtikinant valstybės narės, kad iš tikrųjų reikia tikro, tikrų dėrybų su Europos parlamentu. Manau, kad diskusijos įrodė, jog bendras sprendimas tai nėra vien tik tai uh, tarybos parodyta maloniai išklausyti parlamento poziciją ir tie, kad iš tikrųjų reikalingos tikros dėrybos. Ir dėrybos turi vykti dėl svarbiausių momentų ir eina kalba ne apie tai, kad tik tai maloniai vieni kitų paklausome ir tiek, bet iš tikrųjų labai svarbu suprasti vieni kitus ir dėrėtis. Ir aš galvoju, galvojant apie tas patirtis, ta, tas pamokas iš patirties, galvojant apie tolesnį darbą taryboje, ar pirmininkavęs Kipras galės kažkiek prisidėti toliau, galvojant apie ateitį prie santykių tarp tarybos ir parlamento gerimo. O bendrai norėčiau padėkoti Jums už puikų atliktą darbą per šį e, pusmetį. Ačiū. Ar Jūs norite atsakyti? Aš atsakysiu į šį klausimą, tačiau jeigu bus daugiau klausimų, gal galima juos sugrupuoti. Gerai, iš tiesų turime laiko. Turime laiko atsakyti individualiai į kiekvieną klausimą. Taigi, ačiū, ačiū už gerus žodžius, taip pat ir jūsų komentarus, kad mes pasiekėme pažangos e, dėl teisės aktų, dėl kurių kaip ir darbas yra baigtas. Bet šiuo atveju reikia kalbėti ne apie mus, bet apie mus ir jūs dirbant kartu. O ko mes pasimokėme, tai kad e, taip dirbant galime pasiekti pažangos, tai yra bendradarbiaujant. Ir nors iš tiesų pradžia buvo nekokia, kaip jūs ir sakėte, bet e, vėliau mes radome būdų bendradarbiauti ir parodėme, kad e, bendradarbiaudami, e, dėrėdami mes galime pasiekti daug. Ir kalbant apie tuos teisės aktus, kuriuos mes perdusime kitai pirmininkančiai šaliai, Airijai, Tai aš manau, kad airiai prates mūsų pradėtą darbą. Tai yra ta darbo, kurį mes perėmėme iš Danijos, kai buvusios pirmininkančios šalies. Toks yra mūsų vaidmuo. Mes turime veikti visos Europos labui. Dabar jeigu mes pažvelgsime į praėjusius metus, tai būtent to ir buvo pasiekta. Europos Sąjunga užsibrėžė užsibriežti tikslus ir juos pasiekia. Aišku, buvo tam tikrų atvejų, kai buvo paskubėta tam tikrų klausimų atžvilgių, tačiau na, buvo būtina taip elgtis. Ir e, pavyzdžiui, kalbam apie SSM mechanizmą, tai dėl jo Mes e, ėmėmės e, veiksmų prieš šešerius mėnesius ir darbas dėl jo yra baigtas, todėl kad e, tas mechanizmas bus naudingas Europai. Ir bendradarbiavame su valstybėmis narėmis, todėl pasiekėme rezultatą, kurį pasveikino visi pereitą savaitę po ilgo darbų maratono. O kiti veiksmai, tikiuosi, kad na, bus tokie pat sėkmingi. Uh, Taigi, ko mes pasimokėme? Pasimokėme, kad reikia dėrėtis, kad reikia bendrauti vieni su kitais. Lisabono sutartis ir bendras sprendimo e, mechanizmas buvo sukurtas ne šiaip savo. E, Europos parlamento vaidmuo sustiprėjo. Taigi tiek būtų dėkoju. Ačiū. Elisa Ferrero, e, socialistų frakcija. Ačiū, kalbėsiu anglų kalba. Bus lengviau. Aš norėčiau padėkoti Jums už atliktą darbą. Kaip žinote, e, mane itin domino dviejų priemonių paketas ir aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė ponas Gozes. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už darbą, už kantrybę. E, taip pat norėčiau padėkoti ir Jūsų darbuotojams, kadangi buvo pasiekta pažangos. E, tikėjomės, kad galėsime baigti darbus dėl tam tikrų teisės aktų, e, pirmininkaujant Kiprui, Bet jeigu kai kurie darbai bus neužbaigti, bet e, liko dar nedaug ką padaryti. Ir pavyzdžiui, reikės peržiūrėti kai kurias konstatuojamosios dalis, peržiūros sąlygas. Jau komisija e, pateikė mums pasižadėjimą, kad e, tokie dalykai, svarbiausi dalykai, tokie kaip, e, kaip ką elgtis su valstybės skola, E, bus sprendžiamos, e, bus ieškomas sprendimas ir nebus ignoruojamos. Taip pat e, nebus ignoruojami ir mūsų pageidavimai, kad tam tikri mechanizmai galėtų padėti valstybėms narėms, padėtų joms šiek tiek kompensuoti tą ekonominę recesiją. Ir yra tam tikrų dalykų, kurie galėtų paskatinti eurozonos augimą. Bet kuriuo atveju norėčiau Jums padėkoti ir taip pat pasakyti, kad e, kartu mes e, pasiekėme pažangos. E, galima sakyti, kad pirmininkaujančios šalies darbas eina į darbą ir dabar jau galite pradėti suvedinėti sąskaitas. Todėl norėčiau sugrįžti prie pirmo dalyko, kurį jūs paminėjote. Tai yra prie to pagrindinio klausimo. Ekofinė kaip yra e, sprendžiami tokie klausimai kaip struktūrinės reformos, taip pat ir tokie paprastesni dalykai. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie europinį semestrą, tai yra nauja procedūra, kurios metu yra pateikiamos rekomendacijos valstybėms narėms ir jeigu valstybės narės tų rekomendacijų nesilaiko, tai gali sulaukti netgi sankcijų. Taigi, aš norėčiau sužinoti, e, kaip ir e, ekofinas reaguoja, kai, pavyzdžiui, mato, kad e, prognozijos, kurios yra parengiamos pagal rekomendacijas, visiškai netitinka realybės. Pavyzdžiui, pateiksiu skaičių Graikiją. Prieš metus, 2011 metai, e, ekonominis augimas e, prognozuojamas buvo 0,7 procentai. E, šiais metais galima sakyti, kad auginimas buvo 0,69 tai yra minusinis augimas. Vėlgi, 2012 metais gale, e, nors buvo prognozuojamas teigiamas augimas, e, galų gale buvo tas augimas neigiamas. Portugalija 2011 metais 0,7 e, prognozuojamas augimas, galutinis rezultatas 0,1,7 procentai. 2012 metais prognozuojamas augimas 0,8 procentai, gal, o galutinis rezultatas greičiausiai bus minus 3,3 procentai. Taigi eurozonai e, planuojamas šių metų augimas 0,5 procento, tačiau galiausiai situacija yra tokia, kad 0,04 um, e, toks yra procentin, toks yra augimas. Taigi norėčiau sužinoti, uh, E, kas būtų daroma, pavyzdžiui, kai tos prognozės pagal rekomendacijas netitinka realybės? Aš kalbu apie skirtingas šalis, tačiau kalb... reikia galvoti apie tą bendrą situaciją. Taigi, tokiam šalims, kurios nesilaiko rekomendacijų, pritaikomos sankcijos. Bet ar, pavyzdžiui, tada peržiūrimos tos rekomendacijos skirtos skirtingoms šalims? Taigi, iš jūsų patirties pirmininkavote kofinui. Ar tokie klausimai yra analizuojami? Ar jūs analizuojate, kodėl, pavyzdžiui, tos rekomendacijos nepasiteisino? Ar jūs vis dėlto sakote, kad, na, rekomendacijos turi būti gyvendintos, bet rezultatas e, yra visiškai kitoks, nei buvo tikėtasi? Tai yra labai rimta problema. Mes negalime prašyti e, žmonių aukotis, jeigu E, na, aukojas, tai tikiesi rezultatų, bet e, negali aukotis, jeigu rezultato nematai. Taigi, aišku, tai yra politinės e, diskusijos, tačiau aš norėčiau suprasti, kaip ekofinas vertina pasiektus rezultatus ir, na, ką daro. You Ačiū užduotą klausimą. E, labai toksai tiesmukiškas. Na ir dėl tos priežasties labai paprastas. Jūs esate teisi. Teisi dėl visko, ką pasakėte. Tikrai, e, na, blogai teikti vienas, e, pateikti prognozes, tačiau labai blogai, kai pasiektas e, rezultatas visiškai tų prognozių netitinka. Tačiau tai yra tokios nestabilios situacijos rezultatas. Ir dėl tos priežasties sustiprėja komisijos, tarybos ir parlamento vaidmuo, sprendžiant e, tokio pobūdžio problemas greitai ir kad būtų galima rasti atsakymą į visus kylamus klausimus. Tikrai yra susidariusi tokia gėdinga situacija, kai atotrukis toks e, milžiniškas e, tarp tų teigiamų skaičių, kurių tikėjomės, ir to labai neigiamo rezultato. Na, iš savo patirties tai galiu sakyti, kad tos patirties buvo nedaug, bet išmokau vieno dalyko. Jeigu 27 e, finansų ministrai gali kartu aptarinėti e, šiuos klausimus, ieškoti sprendimo, esu įsitikinęs, kad galiausiai tą sprendimą įras. O jeigu ir padarė klaidų, tai greičiausiai jų ir padarė. Mm, klaidų būta procese, tačiau tos klaidos gali būti ištaisytos visų piliečių naudai laikui bėgant. Reikia pripažinti, kad klaida buvo padaryta. Pavyzdžiui, prognozija buvo nustatyta klaidinga, kad e, bus augimas 0,5 procento, tuo tarpu mm, galiausiai tas augimas yra minus 1 ar 2 procentų, tai yra blogai. Tačiau mes iš šios situacijos galime pasimokyti ir Mm, krizė mus pamokė pasimokyti iš mūsų klaidų. Taigi aš tikiuosi, kad e, tą mes ir darome Ekofinė. Dėkuoju. Very... Ačiū, noriu Jums palinkėti linksmų kalėdų ir gerų naujų metų ir tikiuosi, kad tokia argumentuoti e, bus e, ekofinė dominuojanti ir kitais metais, nes Europai to labai labai reikia ir jau dabar. Kitaip viskas suvedama ideologinius, o ne loginius dalykus. Taigi, aš labai tikiu objektyviais skaičiais ir kaip ekonomistė norėčiau pasitikėti modeliais, o jeigu jie neveikia, tai tada reikia juos mm, koreguoti, perkalibruoti. Jeigu jie neveikia ir jų netaisai, tai politiškai to recepto primesti daugiau nebegali. Well. Ir aš norėčiau Jums padėkoti ir Jums taip pat palinkėti linksmų kalėdų ir Jums ir visiems parlamento nariams. Tik atsiprašau, turėjau jūsų lab, Jums labai padėkoti už labai malonius žodžius išsakytus Kiprui kaip pirmininkaujančiai valstybei už pirmininkavimą. Ačiū Jums labai. Ačiū, ministrė. Noriu padėkoti už atsakymą į Elėsos klausimą, kuris buvo tikrai e, labai sąžiningas, kas yra gan e, nauja čia. Ir kai atsakymai vis netokie, tai iš tikrųjų visus labai tai um, nervina dabar Ole Šmit Aldė vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi Aldė frakcijos vardu norėčiau padėkoti Jums už tikrai plačių užmojų pirmininkavimą per šiuos šešis mėnesius. Manau, kad dažnai pradžia būna sudėtinga daugeliui, bet esmė yra, kaip viską užbaigia ir viskas gerai sekėsi. Visų pirma, norėčiau gal pradėti nuo pamastymų, kas nebuvo padaryta. Aš esu atsakingas už investuotojų kompensavimo e, sistemų direktyvą. Iš tikrųjų, čia nieko nėra padaryta nuo to momento, kai balsavome dėl šio dokumento praeitais metais, o aš galvoju, kad Gal būtų galima sakyti, kad tai nėra reikšmingas dalykas, bet aš nesutikčiau su tuo, nes manau, kad mums reikia daugiau investicijų Europoje, taigi mums reikia sistemų, kurios mm, skatintų privatų sektorių investuoti. Ir antras dalykas, aš manau, kad Ekofinė buvote neteisus dėl lyčių lygybės lausimo ECB gal neturėčiau vartoti to žodžio, kad tai persekiosius, bet man atrodo, kad iš dalies persekios ECB atsakomybės klausimas. Ir aš suprantu, kad tai ne jūsų atsakomybė, aš noriu tai pabrėžti, bet. O dabar norėčiau užduoti tris klausimus. ESM klaus, rėglė, generalinis sekretorius. Uh, šiandien e, interviu, gal vakar vokiškame laikraštyje jis pasakė, kad krizė baigsis už dviejų, trijų metų. Valstybės vėl sugrįž e, į e, normalią situaciją po dviejų, trejų metų. Jis gan optimistiškai viską vertina. Jūsų klausausi, jūs gal netoks optimistas, tai aš noriu paklausti, kodėl klaus reglė toksai optimistas. Na ir dėl SSM antras klausimas. Turime valstybių, kurios yra nusprendusios dalyvauti, yra tokių, kurios iš dalies nusprendusios dalyvauti, yra tokių, kurios nusprendusios nedalyvauti. Jūs galite sakyti, kad tai kažko gero pradžia ir mes tikrai norėtumėm taip tai ir interpretuoti, tačiau galima sakyti, kad tai ir kažko blogo pradžia. Uh, pradžia mm, platesnių susiskaldimų Europoje. Tai gal jūs galėtumėt pakomentuoti, kokios yra tos tikrosios diskusijos ekofinė. Ar iš tikrųjų apie tuos klausimus buvo kalbama diskusijose, nes man atrodo, uh, kad eina kalba ne vien tik tai apie bankinę sąjungą. Mm, tai yra žingsniai link kažko kitko Europoje. Ir paskutinis klausimas dėl Latvijos. Ar jūs kalbėjote apie Latviją? Galimybės Latvijai stoti į eurozoną kitais metais ar 2014 mm, metų sausio 1. Ačiū. Sorry, I'm just clarifying for the minister that you're the rapporteur. Noriu tik tai paaiškinti ministrui, kad jūs esate pranešėjas, kuris rengėte dokumentą dėl kompensavimo investuotojams, dokumento, kuris įstrigo taryboje. Mes balsavome dėl e, pirmojo svarstymo pozicijos parlamente, bet panašu, kad taryboje daugiau nebuvo nužengta. Pradėsiu nuo jūsų klausimų pabaigos. Latvija, kiek žinau, ekofin lygmenių nebuvo apie tai kalbama. Tai yra, ar Latvija stos eurozoną. Tas klausimas nebuvo aptartas, be, diskutuojamas bent jau mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Tai paprastas atsakymas dabar dėl padėties susijusios su SSM bendru priežios mechanizmu ir valstybėmis, kurios dalyvauja ar nedalyvauja. Tai iš tikrųjų klausimas, kuriam reikia daug pusiausvyros. SSM nėra skirta vienai pusė ir kitai pusė, ne, net, ne vien tik tai tom, kurios dalyvaus, ne vien tik tai tom valstybėm, kurios nedalyvaus. Valst tai yra sistema visiems sukurta pro, išmintingai, kad bendra priež, priežiūros sistema turi veikti visiems, tiem, kurie yra eurozonoje ir tiem, kurie yra už eurozonos ribų, tas mechanizmas turi veikti. Taigi tas balansas, ta pusiausvyrė, tas mechanizmas, apie kurį yra kalbama, turėtų Mm, plačia prasme vertinant atitikti abiejų pusių poreikius. Ir todėl pon, nuspręsta, kad galima, įmanoma tai padaryti, bet aišku, dar reikia įdėti daug darbo. Komisijos ataskaitoje yra apriepta daug sričių, daug saugiklių, kurie yra reikalingi visiems, bet manau, kad dar reikės labai daug darbo nudirbti, kad visos detalės būtų sudėliotos teisingai, mes visi žinome, kad uh, detalėse ir, ir, ir slypi problemos. Ir ECOFIN um, posėdėje apie tai buvo kalbama gera valia ir aš manau, kad ta gera valia išliks ir toliau ir jeigu taip bus dirbama vis, visai klausimais dėl visų detalių, tai aš manau, kad tikrai uh, bus surastas visiems priimtinas sprendimas. Ir tada pereinu prie jūsų Mm, pirmą klausimą dėl Klaus Regling e, pastabų. Kaip žinome, Klaus Regling yra tikrai labai rimtas žmogus, kruopšiai pasverintis kiekvieną savo žodį, mm, labai kompetitingas žmogus ir labai gerbiu jo optimizmą. Ir norėčiau tikėti, kad e, taip jis žino daug daugiau nei daugelis iš mūsų. Uh, tai aš jau verčiau pritarčiau jo optimizmui. Iš tikrųjų, dviejų, trejų metų turėtų prireikti pereiti prie atsigavimo laikotarpio. Aišku, įvertinant pastarosius e, trejus ketverius metus tarptautiniu mastu. Manau, kad tas laikotarpis išliks istorijoje kaip pats sudėtingiausias, neramiausias finansinių požiūrių pasaulio istorijos momentas. Ir e, Aišku, tai veda prie kitų dar nemalonesnių socialinių disbalansų. Labai svarbu žengti tuo keliu, apie kurį kalbėjo Klaus Rekling. Ir aš galvoju, kad galų gale tunelio gale pamatysime tą šviesą. Labai svarbu e, nuosekliai ir tvirtai žengti, sprendžiant visus iškylančius klausimus. Ir galbūt vieną dieną kiti žemynai kitulio vietos pažvelgs į tai, ką eurokratai padarė, įveikdami tas problemas, tas sistemos trūkumus ir kopijuos Europos pavyzdį. Gal Klaus Rekling irgi bus minimas kaip žmogus, kuris e, pirmasis pasiūlė e, tinkamus sprendimus ir išprognoz, išpranašavo šio neramaus laikotarpio e, pabaigą. First... Dabar dėl jūsų pirmos pastabos dėl investuotojų apsaugos kompensavimo investuotojams sistemos yra sėtinos su indėlių garantijų sistemomis. Ir aišku, tai reikia sėti su krizės valdymo visų paketu. Tai yra tuo, kas dabar yra analizuojama. Visų pirma, turime padaryti pažangos krizės valdymo srityje ir tik tuo met galėsime kažkokių pasikeitimų pamatyti ir kompensavimą investuotojams srityje. Ačiū. Toliau sąraše EPP vardu Protikratsa. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε... Dėkuoju, pirmininkė. Ponas ministrė, Norėčiau pratesti kolegų klausimus ir reaguoju tai, ką jūs ką tik tai pasakėte. Noriu paklausti dėl biudžeto prisitaikymo programos. Kokios galima padaryti išvadas apie programos planavimą, ar tai yra pasisekusi programa ar ne. Ir Kitaip tariant, ar ekofinas diskutuoja, kalba apie e, galima rezultatą kai kuriuose valstybėse, kaip kad pavyzdžiui e, Kipras, kuris dabar išgyvena atitinkamą procesą. Ir toliau e, mokesčių arba fiskalinis harmonizavimas, ar buvo kas nors e, kalbėta tuo klausimu, ar ką nors jūsai e, padarėte, žengdami prieki šioje srityje. Ir a, <coughs> ir a, e, kai kas sako, kad tai yra a, variklis augimo. Pavyzdžiui, m, E, reikia skirti daugiau lėšų įmonėms, kad jos galėtų atsigauti. Tai būtų vienas iš ekonomikos išjudinimo e, dalykų. Mes nekalbėjome apie mokesčių dalykus, ypač e, kai tai susijęs su konkrečiomis šalimis. Ekofin lygmenių buvo kalbama apie tai, kaip e, suteikti pagalbą šalims, kuriuose yra gyvenama programa. Portugalijos atveju buvo e, pradėta įgyvendinti programą prieš kurį laiką, kas ketvirtį vyksta peržiūros, įvertinama par, pažanga, kai kas pakoreguojama, esant reikalui, kai kas sušvelninama arba prašoma papildomų priemonių. Uh, bet tai yra klausimai, kurie pirmiausiai sprendžiami trejato e, lygmenių. Ir ECOFIN e, patvirtina pasiūlymus, bet ECOFINas neinicijuoja tam tikrų klausimų, kaip pavyzdžiui, jūs, kad minėjote, mokesčių klausimų. Kipro atveju E, e, buvo beveik viskas suderinta e, šios programos pagalbos atveju. Ir mes laukėme paskutinės ataskaitos, kad būtų galima galtinai viską patvirtinti, bet nieko fino lygmenį nebuvo, tie klausimai keliami. Labai ačiū. Toliau. Leonardo Dominici socialistų vardu. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu šį kartą itališkai. Kaip ir pasakė ECOFIN pirmininkas, reitingavimo e, agentūrų klausimas. Um, buvo labai svarbus e, pirmininkaujant e, Kiprui. Na, aišku, buvo ir sunkių momentų, bet, e, na, iš dalies tos problemos, su kuriomis buvo susidurta, buvo išspręstos. Na ir galima sakyti, kad po ilgų, ilgų ir sudėtingų dėrybų galiausiai buvo susitarta dėl pačio pasiūlymo turinio. Uh, Aš norėčiau pakalbėti apskritai, kaip dirbama yra taryboje, e, koks yra tarybos e, vaidmuo ir taip pat norėčiau užduoti klausimą bei pateikti vieną pasiūlymą. E, pasiūlymą iš karto pateiksiu. Na, atsižvelgiant į patirtį, kuri buvo sukaupta darantis dėl kredito, kredito uh, E, reitingavimo agentūrų. E, Kipras kaip e, pirmininkaujanti šalis. Gal jūs galėtumėt na, paskatinti būsimas pirmininkaujančią šalis kritiškai pagalvoti apie tai, kaip buvo apskritai dirbama. Visų pirma, kaip yra dirbama taryboje. Neaišku, trūksta skaidrumo, E, todėl norėčiau, kad e, taryboje bent būtų mm, aišku, kas prie, prisiema sprendimus e, pateikti informaciją Europos parlamentui, kas priema tokius sprendimus. Taigi be vidinių komunikacijos problemų yra ir išorės komunikacijos problemų. Tai yra, ar kyla problemų su vertimu, klausia kalbėtojas. Ne, problemų nekyla. Taigi, kartoju, yra ir problemų susijusių su išorės komunikacija. Um, Ir nes e, manau, kad e, taryba tikrai galėtų daug skaidriau veikti. Todėl na, aš e, kalbu iš savo konkrečios patirties, nes dalyvavau dėrybose dėl kredito reitingų agentūros. Aš laikausi nuomonės, kad taryba, būtent ji kliudo um, Europai, Europai integruotis. Bet ne apie tai noriu kalbėti. Aš noriu kalbėti tiesiog apie tai, kaip veikia taryba, sprendžiant iš savo, savo, savo paties patirties. Dabar dėl e, pačių dėrybų. Buvo organizuoti susitikimai, e, buv, pavyzdžiui, viename susitikime dalyvavo Kipro ambasadoras Kornelijo. Ir susitikimo metu uždavė vienas kitam vieną ir tą patį klausimą. Kodėl, kalbant apie tas reitingavimo agentūras, buvo taip sunku bendarbiauti su e, vyriausybėmis, skirtingomis valstybėmis narėmis? Nes e, buvo momentas, kai valstybės narės labai e, kritiškai vertino reitingavimo agentūras. Bet kai reikėjo priimti kažkokius konkrečius sprendimus, praktiškai, na, sustabdė visą procesą. Ir tikrai vienu momentu susidūrėme su labai rimtomis problemomis e, dėrybose. Taigi, atsižvelgiant į jūsų patirtį, prašyčiau jūs kad jūs e, kitoms pirmininkandžio šalims tiesiog e, pasiūlytumėt kitoms e, būsimos pirmininkandžio šalims pagalvoti, kad būtų galima ištaisyti tam tikras problemas ir kad būtų galima geriau dirbti taryboje, būtent kalbant apie tas kredito reitingavimo agentūras. Dėkoju. Um, <clears throat> I know the suprantu požiūrį, ypač jūsų asmeninį, dėl tarybos vaidmens. Bet tikriausiai jūs suprasite, kad pirmininkaujanti šalis gauna įgaliojimus iš valstybių narių. o diplomatai gauna nurodymus iš savo vyriausybių. Todėl pirmininkaujanti šalis yra paprasčiausiai valstybių narių koordinatorė. Jūs kėlėte klausimą dėl demokratinio legitimumo ir sprendimų prieimimo proceso. Atsakymas būtų, jog esame įsitikinę, kad e, reikia, būtinai reikia e, stiprių demokratinio legitimumo mechanizmų. E, gruodžio vadovų taryba sutarė, jog valstybės narės E, deramai e, įtrauks nacionalinius parlamentus, toliau integruojant fiskalinę ir ekonominę politiką. Taip pat e, atsižvelgiant į sutarties dėl stabilumo, koordinamo ir valdymo 13 straipsnį ir pirmąjį protokolą sutarčių bendradarbiavimas tarp nacionalinių ir Europos parlamentų turi būti stiprinamas. Taigi Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai dabar turėtų apsispręsti dėl to, kaip jie organizuos e, tarpusavio komunikavimą ir kaip bus svarstomi tokie klausimai, kaip pavyzdžiui, ekonominė ir pinigų sąjunga. Taip, komunikavimo procese e, tarp visų reikia institucijų, dar reikia daug ką padaryti ir reikia e, taikyti deramai legitimumo požiūrį, bet aš suprantu jūsų asmeninę nuomonę dėl tarybos. Thank you. Um, I... Dėkoju. Nemanau, kad kas nors iš EPP dar norėtų pasakyti, ką nors. E, tokiu atveju socialistų atstovė Anė Podimata. Ačiū, Šern. E, ministrė, jūs galite man atsakyti ir angliškai, bet labai retai, m, mm, kada pas mus lankosi graikiškai kalbantis ministrai, tai aš pateiksiu jums klausimą graikiškai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už darbą, pasveikinti Jūs, Kipro Respubliką. Taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Jūs deramą dėmesį skiriate Europos parlamentui, mums, e, ekonomikos reikalų komisijai, e, komitetui, atsiprašau, šie klausimai labai svarbus ir nuoširdžiausiai dėkoju Jums. Aš esu uh, pranešėja finansinių sandorių mokesčio klausimais. Ir mes e, norime pasakyti, kad Kipro Respublika dirbo kaip sąžiningas tarpininkas, kad būtų pasiekta pažangos e, dėl šio klausimo finansinių sandorių mokesčio. Kitas dalykas - mokesčiai. Kolegė Rotikratsa E, sakė, kad mokesčiai gali tapti e, katalizatoriumi arba varikliu ir ekonominio ir e, piniginio atgaivinimo politikoje gali tapti varikliu. Aš norėčiau pasakyti, kad jūs, kaip žinote, mes negalime dabar vieningai žengti į priekį šioje srityje nes e, žinome, kad e, ekonominiam harmonizavimui e, jis negali vykti be fiskalinio harmonizavimo arba derinimo. Ir ar jūs sutinkate su manimi ir ką jūs galite pasakyti dėl mokės, mokesčių vengimo? Thank you to begin with. Thank you for your kind comments about our presidency and the Dėkoju Jums už tuos e, malonius žodžius dėl pirmininkaujančios šalies, dėl mūsų atlikto darbo. Kipras yra maža šalis, mes ėmėmės pirmininkavimo e, su tam tikrų nuogastavimu. Nežinom, ar viską sugebėsime padaryti, bet proceso metu mes supratome, kad jeigu susitelkitės tam tikrų klausimų ir jeigu tiki Europos idėją, ir e, pasikliauji valstybių narių parama, kuri tikrai buvo gausi, tai gali pasiekti beveik tiek pat, kiek ir bet kuri kita šalis. Ir manau, kad per praeitą pusmetį mes visi tą supratome. Labai jums ačiū už jūsų pagirimą. Dar norėčiau e, pasakyti kai ką, kas susijęs su pono Gozės klausimu. Per e, pastarąjį pusmetį mes taip pat supratome, kad mūsų žmonės tapo artimesni Europai. Tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Jeigu mes norime būti europiečiai, turime turėti bendrą pagrindą, turime tikėti bendromis Europos vertybėmis. Ir per pastarai pusmetį mes suvokėme tuos dalykus kur kas geriau. Bendros vertybės sutelkia visus, kad visi suprastume, kas yra svarbiausia. Mes labai įtemptai dirbome per pastarosius šešis mėnesius ir mes galėjome suprasti, įtikėti tomis vertybėmis, kur kas tvirčiau negu kad kitų atveju. Dabar pereinu prie bendrų vertybių, bendro požiūrio. Bendras požiūris į mokesčius. Tai vienas dalykas, bet to negalima daryti izoliuotai, nenustačius bendros normos, pavyzdžiui. Netiesioginiai mokesčiai jau viskas suderinta šioje srityje. Kaip žinia, e, vienbalsis pritarimas turi būti išsakytas tam, kad kas nors būtų pakeista mokesčių srityje. E, dėl bendro pagrindo, taip, bet reikia galvoti, bendros bazės, taip, taip yra, kit, yra kitaip, bet reikia pasižiūrėti į platesnį kontekstą, nes tai nėra vienintelis dalykas, kuris lemia šalies ekonomikos augimą, kalbu apie mokesčius. Mes turime kaip galima, aišku, daugiau elementų derinti, bet tai yra procesas, kuris trunka metus daug kas daroma, dar daug darbų bus atlikta, tačiau nereikia pamiršti, kad kiekviena šalis turi savo m, mm, tam tikrų jautrių aspektų. Buvo patvirtintas bendras požiūris. Ne, jeigu pasižiūrėsime į bendrą priežiūros mechanizmą, apie kurį buvo kalbama praeitą savaitę, tai buvo susitarta dėl jo, tačiau uh, taip pat žvelgiant ir e, į kiekvieno interesus ir juos apsaugant, a, tų šalių, kurios prisijungs prie mechanizmo e, ir tų, kurios ne. Man atrodo, kad e, viskas ir bus taip, daug ką reikia dar padaryti ir bus laikomasi bendrų principų, taip pat ir mokesčių srityje. Oh, Ačiū. Antolin, prašome, socialistų, socialistų frakcijos vardu narys. Ačiū. E, Deja, neišgirdau, ką Jūs pasakėte, nes dalyvavau žuvininkystės komiteto posėdyje, e, kurioje esu parengęs pranešimą. Bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti Jums už bendradarbiavimą. E, taip pat įgyvendinant uh, Um, hipotekų reformą. E, tikiuosi, kad jūsų pradėtą darbą prates e, Airija. E, prašyčiau, kad na, šis klausimas būtų sprendžiamas, kadangi jis yra aktualus visiems. Reikėtų užtikrinti, kad na, valstybės pakeistų savo požiūrį ir nebeseltų taip, kaip elgėsi pastaraisiais metais. Ačiū už komentarą. Perdusiu jūsų žinę e, dėl um, hipotekos reformų. Tikrai perduosiu jūsų prašymą busimai pirmininkaujančiai šaliai. Suprantu, kad e, šis klausimas yra aktualus ir tikrai pagristai. Ar dar kas nors pageidautų e, pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą? Elystą prašome. Na, kadangi jau suteikėte man tokią galimybę, tai aš norėčiau užduoti kelis detalius klausimus dėl SSM mechanizmo. Nežinau, ar galėsite į tuos klausimus atsakyti, bet mes tiesiog bandome suprasti, kaip tas mechanizmas veiks. Taigi, ESM e e, turės priimti sprendimą dėl tiesioginio e, bankų rekapitalizavimo. Tačiau e, tam yra skeliama sąlyga, kad bankai turėtų būti prižiūrimi pagal SSM mechanizmą. Tačiau bus bankų, kurie e, tiesiogiai kontroliuojami ECB. Taip pat bus ir kitų bankų, kurie bus kontroliuojami nacionalinių priežiūros institucijų. Dabar tie bankai, kurie yra tiesiogiai kontroliuojami nacionalinių priežiūros institucijų, ar tie bankai galės e, gauti paramą e, lygiai taip pat kaip tie bankai, kurie yra prižiūrimi ECB, ar e, tarptų bankų bus koks nors skirtumas priklausomai nuo banko tipo ir ar jie yra kontroliuojami ECB ar ne. Aš tikiuosi, kad jūs supratote mano klausimą. Nesuprantu, jūs kalbate apie kriterijų taikymą. Na, įsivaizduokite, e, yra bankų, kurie kelia sisteminę riziką ir jie bus tiesiogiai kontroliuojami ACB. Teisingai. Tai yra tie bankai, kurie kelia sisteminę riziką. E, ir yra tam tikri e, bankai, kurie bus tiesiogiai kontroliuojami ECB. Mes buvo kalbama apie 130 bankų. Norėčiau paaiškinti, kad šiuo metu ECB nevykdo jokio tiesioginio um, monitoringo bet kokio banko. Mes tiesiog pateikėme pasiūlymą. Tokį pasiūlymą Taigi, mes, e, apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie sistemą, kuri būtų paleista 2014 metais. Ne dabar. Gerai. Tačiau ne čia e, problemos esmė. Bankai, kuriems bus yra taikomas tas e, tiesioginis ECB monitoringas ir bankai, kuriems yra taikoma nacionalinių priežiūros institucijų priežiūra. Ar jie vienodomis sąlygomis galėtų pasinaudoti rekapitalizacijos um, priemonę? Man atrodo, kad e, jūs užbėgote už akių tam, kas yra aptarinėjama. Tačiau pateiksiu paaiškinimą. ECB turės teisę prižiūrėti bet kurį banką, kurį pasirenka. Yra tam nustatyti kriterijai, kurie bankai turėtų būti prižiūrimi. Ir e, dažniausiai kalbame šiuo atveju apie didžiausius bankus, nes e, ECB e E, turi pasirinkti tik tuos bankus, kuriuos tikrai galėtų prižiūrėti, nes kalbame apie labai didelį darbą ir praktiškai ECB negali prisijimti priežiūros atsakomybės už 600 bankų. Dėl tos priežasties yra ribojamas prižiūrimų bankų skaičius. Dabar dėl to tiesioginio e, rekapitalizavimo klausimo, tai šis klausimas turės būti aptarinėjamas. Ir atsižvelgiant į e, susidariusią situaciją, kol kas nėra prisimta jokių įsipareigojimo, bet, na, gali e, galima galvoti apie tai, kad tam tikrų um, atskirų atvejų, atvejų būtų galima numatyti tiesioginę priežiūrą, nelaukiant 2014 metų ir to SSM mechanizmų įsigaliojimą. Tačiau tai kalbama apie išskirtinius atvejus, kuriems reikia išskirtinio pritarimo. Dėkoju. Na, iš tiesų, galbūt mes e, trišalėse dėrybose e, galėsime pasiaiškinti tokius dalykus, trišalės dėrybos prasidės rytoj. E, taigi, klausimas, ar ECB gali imtis veiksmų pagal SSM priežiūros mechanizmą ir jeigu, pavyzdžiui, bankas tikrai susidurus problemos, ar jį gali perimtis tą banką savo domeną. Tokie yra klausimai, kuriuos reikės atsakyti. Ačiū Ekofino pirmininkui, Kipro finansų ministrui. Aš prisimenu, kai su jumis pirmą kartą susitikau, jūs pasakėte, kad na, jūs sutikote tapti e, Ekofino pirmininku, todėl kad e, nu, jūs esate daugiau šios ryties specialistas, o ne politikas. Ir pasakėte, kad jūs e, prisėmėte šias pareigas dėl vidinių priežasčių. Uh, Ir man atrodo, kad um, susidūrėte su daugiau problemų, nei tikėjotės iš pat pradžių. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad uh, Jūs buvote atviras, atsakinėdamas uh, į klausimus ir um, tai parodė, kad uh, na, kreiptis į ekspertus tam tikrų klausimų atžvilgių yra teisinga. Uh, E, norėčiau pasveikinti Jūs su pasiektais rezultatais. Tikrai dėl SSM patyrėte visą darbų maratoną. Norėčiau Jums už tai padėkoti, palinkėti gerų švenčių. O man beliko pasakyti, kad rytojos posėdis vyks ne šioje posėdžių salėje, bet 2Q2. Posėdį pradėsime 9 val. ir rytoj numatytas taip pat balsavimas. Ačiū, šiandien posėdis baigtas.